Good afternoon. Labą dieną, kolegos, ponios ir ponai. Pradedame įtrę komiteto posėdį. Darbo tvarkės tvirtinimas, jeigu nebus pastabų, darbo tvarkę galime patvirtinti be jokių pakeitimų. prie kitų klausimų galėsime pridėti tai, ką norėsite. Antras punktas - pirmininko pranešimai. Pirmasis, pats svarbiausias. Penktas ir šeštas darbo tarkas klausimai bus sukeisti vietomis. Taigi pradėsime nuo keitimosi nuomonėmis su ponu Patriku Kai, Europos aviacijos saugos agentūros direktoriumi, o po to Mūsų kolega Langen e, pristatys pranešimą dėl aviacijos e, ir prekybos leidimas, e, pirkimas emisinių sistemų leidimais. Nes kolega Langenas negalės ateiti numatytų laikų. Taigi teko šios klausimus keisti vietomis. Na, o dabar Dar vienas prašymas, e, komisijos e, narių klausimai. Gegužės 15 dieną šių metų pirmininkas Junkeris pateikė Europos parlamentui laišką, kuriame parlamentą jis informavo apie tai, kad pane Marija Gabriel teikiama kandidata kaip užimti komisijos narės pareigas pagal klausimų taisyklės. E, kandidatų klausimai rengiami pirmininkų sueigos. Bet mūsų komitetas gali būti atsakingas už e, šį, šios klausimus. Todėl pirmininkas ir kiekvieno komiteto koordinatoriai yra atsakingi už e, klausimų detalės. Jeigu klausimai bus paskirti įtre komitetui, o tai atrodo beveik e, akivaizdu, e, mes turėsime iki vasaros atostogų surenkti klausimus su paskirtaja komisare. Tačiau reikės dar palaukti, kol bus patvirtintos visos detalės. Kaip žinote, ponas Oettinger turi e, tam tikrų kompetencijų mūsų veiklos rytise ir ko gero E, ir, ir su kitais komitetais, todėl ir šį, šį kartą turbūt bus panašiai su naujaja komisarė. Taigi tiek pranešimų, dabar trečias klausimas, Europos audito rūmų e, specialiosios ataskaitos pristatymas dėl ES paramos brandronių jėgainių uždarimui, keitimas vis nuomonėmis su, su Philu Win Owen, Europos auditorių rūmų nariu. Taigi sveiki atvykę į parlamentą, džiaugiamės, kad galime jūsų pasiklausyti. Klausimas labai svarbus. Brandorinių jėgainių uždarimas prieš dešimtį metų buvo labai svarbus klausimas. Jau praėjo nemažai laiko ir dabar norime jūsų išklausyti, pone Ovenai. Jūs esate audito rūmų pirmojo skyriaus dekanas ir esate atsakingas už tvarų gamtinių išteklių panaudojimą. Ponas Owen ir Oksfordo universiteto absolventas, taip pat yra baigęs Londono verslo mokyklą ir Harvardo verslo mokyklą. Jis yra dirbęs Junktinės karalystės viešoje administracijoje ir dirbęs e, energijos klimato kaitos departamento generaliniu direktoriumi. Nuostabu. Na, o nuo 2014 metų sausio jis e, dirba Europos audito rūmose ir Europos audito rūmų narys. Prašom Jums žodis. Ačiū pirmininkė už tokį pristatymą. Labadiena. diena. Aš e, kalbėsiu pagal skaidrės, kurias matote ekranuose. Ačiū už galimybę pristatyti mūsų ypatingą ataskaitą. Kartu su e, manimi yra mano kolega Peko Lenderis, kuris yra auditorius ir, ir brandolinis inspektorius buvęs. Taigi jis labai svarbus šiai ataskaitai. Ataskaita paskelbta šioltųjų metų rugsėjo 20 dieną ir aš esu ją pristatęs biudžeto kontrolės komitetui lapkričio 29 dieną. Taip pat pristačiau ją per seminarą, kuris vadinasi brandolinių jėgainių uždarimas, naujas brandolinio saugumo iššūkis e, šiame parlamente vasario 6 dieną. Na, o visai neseniai jį pristačiau konferencijoje Lietuvos parlamente e, balandžio 28 dieną. Taigi dabar atsiprašysiu tų, kurie išgirs mano pasisakymą ne pirmą kartą. Aš kalbėsiu apie auditą, jo rezultatus ir rekomendacijas. Taigi, dėl audito. Tai buvo pratesimas mūsų ankstesnės specialiosios ataskaitos parengtos 11 metais. Joje buvo vertinami pokyčiai per praėjusius penkerius metus nuo ankstesnės ataskaitos. Taigi audito laikotarpis apima iki balandžio mėnesio 16 metų be abejonės yra įvykę tam tikrų pokyčių ir per tuos praėjusius metus po audito pabaigos, tačiau manome, kad brandalinio jėgainių uždarimo esmė reiškia, kad daugelis ataskaitos rezultatų yra svarbus ir šiandien. Sovietų kurtų pirmosios kartos brandolinių jėgainių uždarimas trijose valstybės narėse buvo sąlyga jų įstojimo Europos Sąjungą. Lietuva susiduria su ypatingais iššūkiais, nes tai yra santykinai maža valstybė, neturinti e, veikiančių brandolinių reaktorių, turinti du Černobilio tipo reaktorius, kuriuos reikėjo uždaryti, o kas tai tai nebuvo padaryta daryta niekada anksčiau. Todėl ES sutiko teikti finansinę paramą pradedant nuo 1999 metų iki 2020 metų. Europos parama e, brandalinės jėgainės uždarimui Šiuose trijose valstybės narėse sudarys beveik 3 milijardus eurų. Lietuvai teko maždaug pusę šios sumos. Mes išanalizavome pasiektą pažangą nuo 11 metų, nuo praeitos ataskaitos ir būtent tai ir yra tas pagrindinis audito klausimas, kuris čia rodomas. Na, mes nagrinėsime atitikties viešųjų įsigymų ar saugumo klausimų ir mes nesiekėme argumentuoti e, kaip nors e, brandolinės energijos naudojimo už ir prieš, ar daryti kokį nors išvadų dėl ES energetinio mišinio. Kaipgi mes auditavome šias e, brandolinės jėgainės. Mes lankėmės joje ir kalbėjome su išvartais asmenimis. Aš lankiausi Lietuvoje, Bulgarijoje, susitikau su svarbiausiais komisijos ir rekonstrukcijos ir plėtros banko atstovais, taip pat e, lankiausi Suomijoje geologinėje e, saugykloje, kuris statoma ten. Taigi rezultatai. Mes nustatėme, kad tam tikra pažanga pasiekta e, nuo 11 metų. Mm, Verdimas mažesnės radiacijos lygmenyse ir pas, pasinėjęs į priekį, tačiau didžiuliai iššūkiai lieka dar ten, kur e, radiacija didesnė, tai yra paties reaktoriaus e, ardymas. Apskritai padarėme išvadą, kad dedikuotos ES finansavimo programos nesukūrė pakankamų gerų paskatų savalaikiam ir veiksmingam e, branduolinių jėgainių uždarimui. Iki 15 metų pabaigos ne visi laukti rezultatai, apie kuriuos komisija vertina tą negrįžtamą uždarimą, buvo pasiekti, kaip parodyta šioje skaidrėje. Reikia pridėti, kad trečio ir ketvirtojo bloko uždarimo leidimai buvo gauti e, šiurtų metų pabaigoje, taigi e, po to, kai buvo atliktas auditas, taigi antroje eilutėje galima uždėti dar vieną varnelę. Dėl atiekų e, valdymo, tai tam tikra pažanga pasiekta, bet daug svarbiausių infrastruktūros E, projektų sudurė su vėlavimais. Čia pateikti trys pavyzdžiai. Lygiausi vėlavimai buvo Lietuvoje, kur e, galutinė data nuo 11 metų turėjo būti paratesta trimis metais. E, iki 308 metų turėjo būti pati pratesta. Na, o kalbos visose trijose valstybėse dėl galutinio atliekų e, laidojimo sprendimo yra dar konceptualioje stadijoje. Taigi apskritai mes padarėme išvadą, kad e, šių reaktorių uždarimo e, kaina bus 5,7 milijardo eurų. Finansavimo spranga Lietuvoje padidėjo E, daugiau kaip 1,2 milijardo eurų nuo 11 metų, 28 Bulgarijoje ir 92 milijonais Slovakijoje. Visvės narius, valstybių narių kofinansavimas yra ribotas, darbuotojų skaičius mažėja, bet kai kurios lėšos iš ES lėšų naudojamas apmokėti darbuotojams dirbantiems palaikant tas jėgainės, o ne jų uždarimui darbu, darbus. Na, e, visas uždarimo kainos, kaina neapima, ne, neapima atliekų panaudojimo ir panaudoto kūro saugojimo išlaidų. Taigi mes taip pat vertiname bendrą, e, bendras išlaidas. Jeigu pažvelgsime į šios lentelės dešinėje skilti, tai pirmoje eilutėje matome 5,7 milijardus. Kiek tiek, tiek kainuoja šių jėgainių uždarimas. Bet po to pridedant dar ir e, aukšto lygio atliekų sutvarkymas, tai e, tas suma padidėjo nuo 5,7 milijardo iki 11,4 milijardo e, žemiau dviem eilutėmis toje skiltėje. Komisijos vertinimas dėl to, ar tos visi planai atitinka iš anksnės sąlygas yra neadekvatus, e, kaip yra nustatę ir vidaus auditoriai. Brandolių e, uždarimų ir atliekų, atliekų tvarkymo e, kaštai nebuvo pripažinti sąskaitose, o tai riboja skaidrumą ir neleidžia valdžios institucijoms prisimti atsakomybę ir planuoti visų šių dalykų. Komisija atsakė į mūsų uh, ataskaitą, sakydami, kad e, jos laukia dviejų svarbių vertinimų pabaigos 16 metais. Dabar tie vertinimai jau užbaigti. Paskutinis komisijos vertinimas dėl, pagal radioaktyvių atliekų direktyvą e, prieš porą savaičių buvo paskelbtas. Taigi, ką reikia daryti? Mes patikėme aštuonias rekomendacijas, kurios parodytos tolesnėse skaidrėse. Aš paminėsiu keturias iš rekomendacijas dėl aukšto ligmens atliekų e, sutvarkymo ir finansavimo. Taigi antra rekomendacija, pirmoji dalis dėl gautinio atliekų sutvarkymo. Mes sakome, kad komisija kartu su atitinkamomis valstybės narėmis panalizuotų galimybės, kaip sutvarkyti aukšto ligmens atliekas ir panaudotą kūrą, įskaitant uh, regioninius ES sprendimus. Aišku, atsižvelgiant į saugumo, saugos ir kaštų efektyvumo aspektus, mes pasiūlėme, kad komisija šį klausimą apžvelgtų, teikdama ataskaitą parlamentui ir tarybai dėl radioaktyvių atliekų direktyvos įgyvendinimo. Toliau dėl finansavimo teikėme tris rekomendacijas - trečią, ketvirtą ir penktą. Trečioji rekomendacija sako, kad trys valstybės narės turi pripažinti savo vaidmenį užtikrinant, kad teršėjos moka principo laikomasi būtų ir būtų pasirengusios panaudoti nacionalinės lėšas, e, apmokėti tą jėgainių uždarimą. Rekomendacija numeris 4 mes sakome, kad komisija turėtų siekti padidinti e, kofinansavimo lygį 14-20 metais. Ir pagaliau Penktoje rekomendacijoje mes e, rekomenduojame tai, kad e, Bulgarija, Lietuva ir Slovakija naudojamos e, dedikuotos finansavimo programos būtų nutrauktos po 20 metų. Ką mes čia turime galvoje, noriu paaiškinti, nes reikia paskaityti visą rekomendaciją. Mes sakėme, kad jeigu aiškiai reikės panaudoti ES lėšas po 20 metų, tai galbūt viena ar daugiau, vienoje ar keliose valstybės narėse komisijos siūlomas e, finansavimas turėtų apimti ir tinkamas paskaitas e, siekti branduolinio jėgainių uždarimo, įskaitant ir e, laiko terminų nustatymą ir at, nustatant atitinkamą valstybės narės kofinansavimo lygį. Mes suome, kad vienas būdas tai daryti būtų pasvarstyti galimybę panaudoti ES struktūrinius ir investicinius fondus, kad būtų galima įtraukti ir branduolinių įvainių uždarimo veiklą, jeigu būtų vykdomos mano minėtos sąlygos. Tiek čia ir sustosiu. Ačiū, kad paklausėte manęs. Your... Ačiū labai, ačiū už Jūsų pristatymą. Tikrai aiški, konkreti Glausta informacija buvo pateikta, tad galime nedėlsti ir pradėti diskusiją šią temą. Ponas Foksas, AKR frakcijos vardu pasisakys. Ačiū pirmininkė. Taip pat norėčiau padėkoti e, ponui Filui Vinui Ovenui už tokį aišku pristatymą šio klausimu. Norėčiau sužinoti, ar galėtumėte pasakyti, kokie yra teisiniai ES įsipareigojimai, kalbant apie tuos tris brandolinius reaktorius. Nes, kaip suprantu, tai yra susijęs su stojimo procesu, su įsipareigojimais, kurie buvo prisi, prisimti toms trim šalėms e, stojant į ES. Tad norėčiau sužinoti, ar mes esame įsipareigoję išrašyti tokį tuščią čekį, taip, jeigu galima tai pasakyti, ar vis dėlto mm, Mm, kokia yra reali situacija, kalbant apie šios tris reaktorius, norėtume daugiau apie tai sužinoti. Savo pristatymo metu taip pat minėjote, kad ši programa nesukūrė reikalingų paskatų ir man tai atrodo um, štai kaip. Yra puodas ES pinigų ir trys valstybės narės tarsi gauna uh, tą podą, gali jį panaudoti savo nuožiūrą, tačiau nėra vykdoma tinkama kontrolė, neaišku, kokie yra galutiniai rezultatai. Žvelgiant į ketvirtąją rekomendaciją, jūs minėjote, kad komisija turėtų siekti didesnio nacionalinio bendrafinansavimo. Ir e, Taip pat kalbama apie tas išimtinės sąlygas, pagal kurias projektai galėtų būti pilnai finansuojami. Man susidaro toks įspūdis, kad ši programa ir yra išimtis ir dėja ne pati geriausia išimtis ar pavyzdys, kalbant apie mūsų mokesčių mokėtojus. Tad galbūt galėtumėte tai pakomentuoti. Juk esate vienas iš mūsų auditorių, esate atsakingas už ES lėšas, jų panaudojimą, tad norėčiau sužinoti, ar jos tikrai yra panaudojamos tinkamai ir veiksmingai. Ačiū pirmininkė. Dėkoju. Dabar gal e frakcijos vadų ponas Kuklyčiak pasisakys. Ačiū. Ačiū už suteiktą žodį. Be abejo, itin svarbu yra e, sekti situaciją, kalbant apie mokesčių mokėtojų lėšų panaudojimą. Tačiau yra ir kitų svarbių dalykų. Svarbu ir tai, kad tie, kurie dėrėjusi su naujosiamis ES valstybėmis narėmis, tie, kurie privertė uždaryti tuos tris reaktorius ir pradėti eksploatavimo nutraukimą, būtent jie turėtų pakelti galvas ir tiesiog parodyti, koks jų vaidmuo buvo Bulgarijoje, Slovakijoje, taip pat mm, Lietuvoje įmantis šių procesų. Įdomu būtų žin, sužinoti, kaip tai būtų galima palyginti su panašiais procesais, kurie vyksta Vokietijoje. Tad, man atrodo, kad labai svarbu palyginti tas eksploatavimo nutrukimo procedūras Vokietijoje, kurios yra palaipsniui vykdomos, gana sparčiai vykdomos, nepaisant to, kad e, Vokietijoje kyla problemų, kalbant apie energijos tiekimą. Tad reikėtų palyginti, kokie reikalavimai buvo pateikti, pavyzdžiui, Bulgarijai, Lietuvai ir trečiai šaliai. Ir kokie pažadai buvo jiems e, duoti. Juk buvo planuojama Bulgarijoje parengti naują brandolinę jėgainę, pradėti ją statyti, tačiau kol kas nėra aišku, kaip tai bus padaryta, ar tikrai bus statoma ta elektrinė, bet to reikia kalbėti ir apie energijos trūkumą, susijusi su tuo, kad pradėtas eksploatavimo nutraukimas E, jau veikiančiai jėgainiai. Ta pati būtų galima pasakyti ir apie Baltijos šalis, juk tai buvo pagrindinis energijos šaltinis visoms Baltijoms valstybėms. Tad norėčiau dar kartą paklausti, kas yra atsakingas už tokias klaidas. Ir norėčiau sužinoti, kokios būtų jūsų rekomendacijos, kaip būtų galima tą problemą spręsti. Ačiū, ačiū labai. Norėčiau kai ką pridurti. Turiu pats keletą klausimų. Yra ES ir kitų brandolinių jėgainių, kurio, kurios platavimo nutrukimas taip pat turėtų būti pradėtas. Norėčiau sužinoti, ar tai galėtų tapti tam tikrą ekonominių interesų galimybę ar verslo interesų galimybę. Dar vienas dalykas. Jūs minėjote, kad ES finansavimo programos nesukuria tinkamų paskatų. Norėčiau sužinoti, ar mes kažkaip galėtume prie to prisidėti, kokią pagalbą galėtume e, suteikti. Dar vienas dalykas dėl eksploatavimo nutraukimo. Po Fukushimos tragedijos daug apie tai buvo kalbėta. Kalbėta apie e, brandolinio saugumo, atsiprašau, apie brandolinės energijos saugumą. Ir norėčiau paklausti, ar viskas buvo atlikta vadovantis naujojų reglamentų, ar vis dėlto mm, ne visada tai buvo daryta, Nes kalbant apie eksploatavimo nutraukimo pradžią, e, kaip pamenu, tai dar prasidėjo prieš Fukushimos tragediją. Tad norėčiau paklausti, kaip tai buvo organizuojama, ar vadovantis naujojų reglamentu ar ne. Dar vienas dalykas. Norėčiau Europos komisijai taip pat pateikti klausimą. Mm, ar galėtumėte savo pastabas išsakyti šią temą? Žinau, kad ponas Grasimo Tomas, e, energetikos direktorato generalinio direktorius pavaduotojas dalyvauja mūsų posėdėje, tad suteiksiu žodį jums. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti auditorumo atstovui už parengtą ataskaitą, už visą tą puikų darbą, kurį atlikote. Džiugu, kad taip sėkmingai bendradarbiavome ir komisija pritarė praktiškai visoms rekomendacijoms, kurios buvo pateiktos. Norėčiau e, trumpai sureaguoti į tai, kokių žingsnių buvo imtasi po atlikto audito. E, dalyje rekomendacijų yra kalbama apie e, konkrečiai tris paramos programas trijose valstybėse narėse. Kai kuriuose rekomendacijose apskritai kalbama bendraja prasme, apie eksploatavimo nutraukimą. Na ir kalbant apie tas tris konkrečias paramos programas, komisija atliko vidinius ir išorinius tyrimus, kurie patvirtino, kad egzante vertinimai buvo išsamus, buvo tinkamai atlikti skaičiavimai ir finansiniai vokai atitiko visas sąlygas. Galbūt e, kažkada anksčiau ne visi dokumentai buvo tinkamai e, parengti ir pateikti, tačiau praeisiais metais jau visa dokumentacija buvo pilnai parengta ir buvo padaryta išvada, kad nėra jokių finansinių spragų, kalbant apie daugiametę finansinę programą. Ir skaičiavimai tikrai yra tikslus. Tad e, tiek būtų dėl to darbo, kuris buvo atliktas po atlikto audito. Be to, kalbant apie šias tris programas, komisija nusprendė paskelbti metinę ataskaitą, padidinti skaidrumą šioje srityje. Ir be abejo, po paskelbimo ir, parlam, ir parlamentų ir tarybai tas dokumentas yra pateikiamas. Ir 16 metų ataskaita bus parengta po vasaros atostogų, 17 metų vasaros atostogų, ten bus pateikta papildomos informacijos dar dėl mūsų atliekamo darbo. Mūsų tikslas buvo užtikrinti, kad gerėtų situacija saugumo srityje ir vienoje iš rekomendacijų buvo kalbėta apie tos neesminius teikiamos e, paramos elementus. Tad dabar daugiau dėmesio e, mūsų programuose yra skiriama brandoliniam saugumui. Be to, siekiame iki 20 metų užtikrinti, e, kad tas eksploatavimo nutraukimo procesas būtų negryžtamas, taip sakant. Ir kalbant konkrečiai apie Lietuvą, e, yra tam tikrų sutartinių ginčių, kurie šiek tiek užvėlino visą procesą, bent jau pastarosius dviejus metus tai vyksta, tačiau dabar žinau, kad situacija pagerėjo, vėl grįžtama į, viešė, į viežes, vykdomas ir tas mm, kūro nukenksminimo procesas. Na, dėl dar dėl tų trijų valstybių narių, kuriuose vykdomos šios programos, jos visos į nacionalinius teisės aktus perkelia e, naująją, e, naująją radioaktyvių atliekų direktyvą ir viskas buvo atlikta laiku, buvo e, nacionalinės programos, ataskaitos laiku deponuotos, taip pat buvo atsakyta į komisijos klausimus. Tad būtent, kalbant apie šias tris valstybės narės, man atrodo, kad jos tikrai stengiasi užtikrinti, kad būtų mm, atitinkamas skaidrumo lygis išlaikomas. Na, o dėl bendra finansavimo, kalbant apie e, šią daugiametę finansinę programą, jis didėja ypač po audito rūmų rekomendacijų, kurios buvo pateiktos. Ir, pažiūrėjau, kalbant konkrečiai apie Slovakiją, bendra finansavimas išaugo 4,5 procentų iki 16 metų Lietuvoje nuo 17,6 procentų 15 metais iki 26 procentų 2016 metais. Ir toks nuolatinis augimas yra stebimas, nors iki tol tie skaičiai buvo gana nedideli. Na, o kalbant apie laikotarpį po 20-ųjų, mes neturime jokių teisinių įsipareigojimų ir toliau teikti paramą pagal šias tris programas. Atlik, Atlikome mm, laikotarpio vidurio e, peržiūros procesą, taip pat poveikio vertinimas buvo parengtas e, ir tada mm, vertinant tos rezultatus e, mm, yra sprendžiama, ar reikia tolesnės paramos ar ne. Tačiau be abejo svarbu užtikrinti, kad valstybės narės turėtų atitinkamų išteklių po 20 metų toliau finansuoti šias programas, jeigu tai bus būtina. Be to, kaip minėjo audito rūmų atstovas, prieš porą savaičių mes paskelbėme ataskaitą, ją pateikėme parlamentui ir e, tarybai. Ten kalbama apie atliekų statusą visoje ES, taip pat pateikiamas panaudoto um, kūro um, sąrašas. Kalbama apie e, tas problemas, kurios kyla kalbant apie atitinkamą finansavimą, sprendimų prieimimo procesus šioje srityje. Tai yra pirmoji tokio tipo ataskaita, kas trejus metus jos bus rengiamos ir tikiuosi, kad tai padės um, išryškinti problemas kylančias valstybėse narėse. Tad e, tikrai e, džiaugsiuosi, jeigu bus sudaryta galimybė aptarti šią ataskaitą, kurioje dėmesys buvo skirtas visoms valstybėms narėms. Ačiū labai, ačiū generaliniam direktoriui. Ponas Henkel, prašau. Ačiū labai. Turiu klausimą komisijos atstovui. Turiu pasakyti, kad ne visai suprantu antrą A rekomendaciją. Na, matau, čia tarsi tokias keletas opcijų, keletą opcijų pateikta. Čia kalbama, kad kiekviena valstybė narė yra atsakinga už e, brandolinių e, atliekų e, šalinimą. Taip suprantu, kad egzistuoja tos aiškios atsakomybės rytis, tačiau čia yra tam tikrų minusų, nes gali būti taip, kad vienoje ar kitoje valstybėje narėje nebus tam šalinimui tinkamos vietos ar sąlygų. Na, tada galima be abejo kalbėti apie tą pasiūlymą surasti kitą vietą ES, tačiau už tai jau būtų tarsi atsakinga Europos komisija. Yra ir trečioji alternatyva pateikta. Galima rasti ir dar tinkamesnę vietą už ES ribų tokių atlikų šalinimui. Kaip suprantu, su susidomėjimu yra žvelgiama, pavyzdžiui, Australijos žemyną. Bet mano klausimas būtų toks, kaip pateikėte tokią rekomendaciją, e, ką turite omenyje, ką komisija turėtų daryti e, ir kokiu žingsniu komisija ketina imtis, kalbant apie šias tris alternatyvas. Ačiū. Well, if, if you want, I mean, we have uh, accepted in, our recommenda- in the recommendation of the court, I leave it up to the court. Na, norėčiau, kad auditorumai paaiškintų, ką tiksliai jie turi omeny, bet e, mūsų požiūriu mes manome, kad reikia pradėti diskusijas. Ta prasme, kad reikėtų aiškintis, kad radioaktyvių atliekų direktyva yra labai aišku, kad valstybės narės ir e, ūkio subjektai, kurie tvarko atliekas, yra atsakingi už jas. O direktyva taip pat e, nurodo, kad mes įpareigojame valstybės narės priimti sprendimus apie galutinį tvarkymą, tai valstybė narė priima sprendimą ir gali būti, kad bendri bendradarbiavimo sprendimai bus prirasti Europoje ir mes skatinsime valstybės narės tartis, ar jos norėtų priimti regioninį sprendimą Europos, Europoje. Praėjusią savaitę buvo Europos e, brandaris energijos forumas Prahoje ir ten buvo dalyviai iš valstybių narių, ekspertai, kurie pasisakė už ir prieš. Reikia svarstyti ir tai, kad radioaktyvios atliekos tai nėra vien tik tai šalies problema, tos šalies, kuri e, gamina elektrą iš brandulinėse elektrinėse. Tai gali būti ne tik tai, gali būti ir e, medicininės radioaktyvios atlikos ir jie gali atsirasti tose šalyse, kur negamina e, energijos brandulinėse jėgainėse. Ir galutinis sprendimas yra labai svarbus, bet atsakomybė tenka ūkio subjektams ir valstybėms narėms, kur tos atliekos e, atsiranda, netgi jeigu jos yra saugomos kažkur kitur, tai yra tarpininkai to užsima, bet vis dėlto e, tiesioginė atsakomybė tenka gamintojams. Ir mūsų teisės aktai netmeta galimybės, kad valstybės narės gali sutarti ir e, ir saugoti radioaktyves atlikas vienoje iš, iš šių dviejų valstybių narių. Taigi mes pradėjome diskusijas tarp ekspertų, tarp valstybių narių ir netgi kai kurios valstybės narės konkurencijoje, kuri vyko, konferencijoje, kuri vyko praėjusią savaitę, išsakė susidomėjimą ir netgi jos savo nacionalinėje teisėje kai kurios valstybės narės nurodo, kad jos e, prisimant atsakomybę rasti bendrą sprendimą su kaimininėmis šalimis, bet ne, neturėtų būti tos atlikos perkeliamas kažkur kitur išorė. Labai ačiū ir dabar, jeigu galėčiau paprašyti mm, ponę Philin Oven, e, Europos auditorumo atstovę, atsakytumėte į klausimus ir pastabas. Dėkuoju pirmininkė, esu dėkingas už klausimus kiekvieną kiekvieno parlamento nario užduotus klausimus aš persiu atskirai. Ir dėkoju mm, už tai, kad Gerasimas atsakė į kai kuriuos klausimus atstovaudamas komisiją. Pirmiausia, ponė Fox, ačiū už jūsų klausimus. Aš manau, kad ar ES e, turi ar neturi mm, atsakomybę, teisinę atsakomybę, dėl šitų trijų reaktorių e, Gerasmas jums labai aiškiai atsakė, kad komisija nelaiko, nemano, kad turi, turi nuolatinę atsakomybę po 2020 ir komisija, e, darau nuorodą į komisijos savęs vertinimo ataskaitą 2011 metų, tai yra nurodyta, kad nebebus finansuojama po 2020 ir mes rašėme savo ataskaitą turėdami tai omenyje. Galiu pasakyti kolegų iš Lietuvos vardu, kad aš prezentacijoje nurodžiau, kad tai yra maža valstybė narė, su didžiulė problema. Tai yra uždaryti du Černobilio tipo reaktorius ir jeigu jie būtų čia, aš žinau, kad Lietuvos ministrai nurodytų į stojimo sutarties protokolo trečią straipsnį, kuris jų nuomonė galėtų palikti ES tam tikrą atsakomybę. Tai mes šito klausimo negalime komentuoti, bet turiu pasakyti, kad yra klausimas tarp to, ką Lietuva gali padaryti ir tai, kaip jie interpretuoja, kaip jie aiškina sutartį. Na, čia komisija galėtų daugiau pasakyti, bet rekomendacijoje, penktom rekomendacijoje, aš aiškiai pasakiau, pagal jūsų antrąjį klausimą, ponia Fox, kurį norėčiau paaiškinti plačiau, ar mokesčių mokėtojai yra e, naudojami, naudojamų pinigai tiksliai. Ir penktoje rekomendacijoje yra pasakyta, kad mes nedažnai, bet kartais sakome, kad finansavimo mechanizmas turėtų sustoti. Ir penktoje rekomendacija teigia, kad dabartinis finansavimo mechanizmas turėtų baigti, baigtis iki 2020, nes mes manome, kad jis nesukūrė tinkamų iniciatyvų ir, ir nesėkmių vėlavimo, ypač Lietuvoje. Ir mažiai didėja ta finansavimo, e, didėja finansavimo atotrukis. Taigi mes galim pasakyti labai aiškiai, kad mes nemanome, kad dabartinė finansavimo schema, kuria tinkamas iniciatyvas, tai tikrai yra griežtas, griežta kritika. Dėl pono Količiak, ačiū už jūsų klausimas. Jūs prašėte paaiškinti uždarimo procesą Vokietijoje su, pavyzdžiui, Bulgarija arba kita, kitais mm, buvusiais sovietiniais, sovietinio tipo reaktoriais. Mes nedarėme audito Vokietijoje ir vėlgi, kaip aš supratau, galbūt komisija galės daugiau pasakyti, kad vieninteliai um, reaktoriai, kai buvo visiškai uždaryti Europos Sąjungoje, tai yra Vokietijoje ir vieneto kaina, uždarimo kaina buvo daugiau negu vienas milijardas eurų už vieną reaktorių. Jeigu tai būtų tie patys reaktoriai, tai, bet jie tokie nėra, tai būtų galima palyginti, kiek tai kainuos, kai šitie reaktoriai bus uždaryti, bet noriu pabrėžti, kad Vokietijos reaktoriai yra netokie, kokie yra buvę sovietiniai reaktoriai. Tai labai sunku mūsų auditui pasakyti ir įsivaizduoti Vokietijos reaktorius, nes sunku daryti vieno vieneto uždarimo kainos palyginimą. Ir aišku, be jokios abejonės, kad Vokietija yra labiausiai patyrusi Europos sąjungoje padaryti darbą ir jį užbaigti. Tai jie tikrai turi patirties ir galės prisidėti prie to papildyti ją ateityje. Pone Buzit, jūs klausėte apie uždarimo mastą kitur Europoje ir ar gali būti ekonominių galimybių. Dėkuoju Jums už šitą klausimą, kadangi pranešime 17 puslapį mes pasakėme, kad ar patinka ar nepatinka, bet tai yra augantis e, reikalas e, Europos Sąjungoje. 15 mm, metais buvo 129 veikiantis reaktoriai, o vėliau 91 buvo uždarytas, iš jų buvo visiškai išjungti. Vertinama, kad mm, vienas iš tų šitų reaktorių e, dauguma bus uždaryti iki 29 metų ir žmonės nedažnai galvoja, kaip reikia atskirti kažką, pavyzdžiui, ekonominis saugimas, verslas, e, verslo galimybės, darbinimas, bet m, mm, reikia svarstyti ir tai, kad jeigu m, mm, kalbėsim apie darbo vietų kūrimą, tai bus didžiuliai e, kontraktai ir bus sukurta darbo vietų, taigi e, jėgainių uždarimas yra verslas, tai reiškia, kad daug ką reikia padaryti ir reikia panaudoti verslo galimybės ir darbinimo galimybės, kokios jos yra. Dėkuoju Jums už klausimą. Jūs prašėte paaiškinti dėl iniciatyvų, dėl paskatų. Ehm, sakėme, kad e, dabartinis finansavimo priemonės nesukūrė paskatų. Na, žinot, jūs žinote apie tai, kad daug europinio finansavimo remiasi bendru finansavimu valstybėse narėse, yra daug naujų struktūrinių fondų ir mes auditorumuose tikime, kad tai sukuria tinkamas paskatas. Jeigu duodate žmonėms pinigus už dyką, jie elgesi skirtingai negu e, tais atvejais, kai jų pačių pinigai yra į, į, į, įtraukti. Tai jeigu aš investuoju kažką į projektą ir Aš tikrai norėčiau, kad tai būtų rentabilus projektas ir aš noriu, kad būtų projektas įvykdytas ir padarytas. O jeigu pinigai ateina iš kažkur, tai elgiamasi kitaip. Tai čia schema yra visiškai aišku. Dėl to noriu pasakyti, kad nebuvo paskatų. Aišku, jūs kalbėjote apie saugumą iki Fukushimos tragedijos ir po. Taip, stojimas sutartis buvo ankstesnės negu Fukushimos tragedija ir aš, kaip suprantu, buvo reikalaujama uždaryti e, šitas jėgainės, bet buvo susirūpinimo ir kaip mes nurodėme išnašuose, kad visi šitie buvę sovietiniai reaktoriai neturi plieno ir gelžbetonio apsaugos. Ir dėl to jie e, buvo uždaryti, tai nelyginam su Fukushima. Galiausiai, jeigu galima, aš norėčiau išsakyti pastabą dėl pono Henkel klausimą, ar komis, bet komisija jau atsakė jį iš dalies. Pone Henkel, dėl ko mes darėm tą auditą, dėl, mes buvom susirūpinę to, dėl to, to kiek m, mm, darbo reikia atlikti galvikiam saugojimui. Ir šitose valstybėse narėse viena iš jų labai maža yra tai, kad dar yra tik tai savokų kūrimo etape. Ir kaip jūs sakėt, na, nebūtina, kad kiekviena atskira valstybė narė, e, tai sukurtų į visos valstybės narės, jeigu įtrauksintas radioaktyvės atliekas iš ligonio ir panašiai, jos turi atlikti darbą darbo, bet yra dar 12 valstybių narių brandulinės tegainės, kur darbai laukia didžiuliai. Ir, na, neaišku, nėra aišku, ar jiems yra tai, tai įmanoma, neįma, neaišku, ar geologinė prasme yra numatyti atliekų saugojimą. Tai tikrai jautrus klausimai. Reikėtų daryti tai, ką komisija jau pradėjo savo dokumente, kuris buvo paskaptas prieš dvi savaitės. Tai yra pradėti dialogą, apie kurį kalbėjo Gerasimas Tomas tarp valstybių narių, išsiaiškinti, ar regioniniai ar kitokie sprendimai būtų tinkami. Tai yra daroma viso vieningos energijos rinkos projekte ir apie tai aš kalbėjau jau šitame komitete apie šitą klausimą ir e, regioniniai klausimai, e, pavyzdžiui, energijos tiekimo saugumo klausimas yra būtent dar atitinka, atitinka tai, kaip mes turėtume spręsti saugojimo klausimus. Taigi tikiuosi atsakiau su klausimus. Ačiū uždėmesi. Ačiū. Labai ačiū, ponė Vinovan, už tai, kad atvykote pas mus ir kad suteikėte mums informacijos ir išsakėte svarbių pastabų. Ar ponas Koptičiak norėtų dar kartą užduoti klausimą? Tik viena pastaba. Jūsų teiginys yra šiek tiek klaidingas, kadangi šitie reaktoriai, senieji reaktoriai Vokietijoje ir jūs teigiate, kaip sakėte, rusiško tipo reaktoriai ir visi to paties e, pobūdžio jie kaitina vandenį e, strypų pagalba, kurie yra, mm, yra, yra mm, į talpas ir mes turėtume klausti, kokios talpas turėtų būti naudojamas. Ir jeigu yra stripai, tai jie gali būti perdirbti ir visa kita turėtų būti e, tvarkoma kaip brandolinės atlis. Tai reiškia, kad iš principo, jeigu palyginsite visus tuos senuosius reaktorius, nesvarbu, ar jie dirba, ar jie veikia su vandeniu, arba naudoja kitą priemonę, iš principo, principas yra toks pat problema, yra didelis kiekis atliekų, kurį reikia kažkur saugoti. Dėl to aš jūsų klausiau ir jūs neatsakėt. Ačiū, ponė Tomas. Na, atsiprašau, kad vėluoju. Na, matau, yra specifinė problema e, tų E, dėl reaktorių, dėl kurių buvo sutarta uždaryti statymo dėrybose, bet yra kita problema. Taip, tai yra tikrai didžiulė ir darbo vietų kūrimo e, galimybė, bet niekas neskiria pakankamai pinigų, kad už tai sumokėtų. Taigi mes turime vidaus rinką, kur, na, jeigu jūs, e, pavyzdžiui, kuriate kažkokią bioturbinai jūs esate už ją atsakingas. Ir tai yra tas, ta pati rinka, kur e, brandolinė energija konkuruoja su vėjo energija ir kitomis energijos rūšiamis. Taigi niekas neskiria pakankamai pinigų uždarimui. Ir tikrai aš pykstu ant komisijos, kadangi 2004-aisiais antroje elektros energijos rinkos direktyvoje, kai aš buvau pranešėjęs, mes pareigojame priedą, kur yra atskirtos saugojimo kainos. Nes jau prieš 15 metų nebuvo skirta pakankamai pinigų ir aš tikėjausi, kad per šitos metus mes sukaupsim pakankamai pinigų. Tuo metu komisija paskelbė deklaraciją raštu ir komisija turėjo atskirti kaštus ir komisijai parengė deklaraciją raštu, teigia, kad teisės aktu bus sprendžiama šitas klausimas, o dabar praėjo 15 metų. Man susidaro įspūdis, aš nežinau, jūs galite pakomentuoti ar ne, kad tai yra daugelio milijardų didžiulė spraga es vidaus rinkoje ir jeigu mes apie tai negalvosim, tai mokesčių mokėtojai už tai turės sumokėti ir tai bus iškraipyta vidaus rinka ir komisija iki šiol nieko nėra padariusi. Labai ačiū. Taigi klausimus estiją baigėme, o dabar paskutinė, paskutinis atsakymų raundas. Pirmiausia, turėčiau apsakyti, atsiprašyti ponė Količiak, jūs esat visiškai teisus. Atsiprašau, aš atidėjau jūsų klausimą Aš pasakiau, kad mes ne, ne, ne, nedarėm audito Vokietijoje ir tiek. Taigi jūs esate teisus, jūs geriau informuotas negu mes. Turiu pasakyti, kad susteiktų vandens reaktoriai kitiems klausytojams, jeigu aš suprantu teisingai, yra tokie pat kaip Bulgarijoje ir Slovakijoje, bet ne, tai ne ta problema, kur aptarėm Lietuvoje, tai yra kitokio tipo reaktorius tai aš tikiuosi jūs sutinkate, bet aš, na, atsiprašau, netinkamai aptariau poziciją Vokietijoje. O dėl paskutinio klausimo aš perduosiu žodžių komisijai, bet auditoriaus požiūriu, ponė Tomas, aštunta rekomendacija yra geras atpirties taškas, tai yra skaidrumas ir aiškumas, ka, kam tenka, ko, reikia atsakomybę, siekiant užtikrinti, kad atsakomybės, už atsakomybės kažkas turės mm, atsiskaityti. Ir mm, mes, na, kartais mm, nėra labai aišku, kur yra fiksuotos atsakomybės, bet kaip ten būtų žodis komisijai. Ačiū komisijai, ponas Gerasimas Tomas. Okay. Thank you, President. Now, I want... Dėkuoju, pirmininkė, norėjau padėkoti už klausimą. Na, manau, situacija pagerėjo nuo tuo atveju, kai parlamento narys minėjo, praėjusią savaitę mes paskelbėme tarybos ir parlamento ataskaitą apie pažangą įgyvendinant e, direktyvą dėl radioaktyvių atliekų Tai yra pirmas kartas, kai mes pateikėm tokią, skelbėm tokią ataskaitą ir reikėjo dar daugiau diskusijų šiuo klausimu, bet mes šitoje ataskaitoje teigiame, kad remiantis turimą informaciją iš visų valstybių narių, kaštai dabar yra vertinami apie 400 milijardus eurų. Tai yra pirmas kartas, kai mes sukaupėm informaciją iš valstybių narių apie apie jų atlikas ir e, va, tvarkymo išlaidas, panaudoto brandalinio kūro e, kiekius, bet dėja, kai mes e, siūlėme direktyvą, tai parlamentas ir direktyva bendrame sprendimų prieimimo procese, parlamentas nereikalavo arba nepriėmė komisijos pasiūlymą, kad būtų e, suderintas ataskaitų teikimas. Tik kartais duomenų apskaičiavimas, kurį mes turime atlikti, bet šioje ataskaitoje mes paskelbėme tokį, tai, kokio yra vertinami kaštai, kiek yra sukaupti kaupti fonduose. E, to trūksta ir dar tai yra pagrindinis dalykas, kurį pas, pabrėžėme savo ataskaitoje ir mes išklausėm valstybių narių nuomonės kiekvienoj programai, kokiu veiksmu reikėtų imtis ir mes paskelbsime naują ataskaitą po trijų metų, siekiant užtikrinti, kad mes darom pažangą įveikdami šitą spragą, tą atotrukį. Taigi mes užtikriname e, skaidrumą šitą informaciją. Ačiū generaliniam direktoriui, ačiū ponui Alvanui už pasisakymą ir atsakymus į klausimus. Tai man labai svarbu. Buvo labai svarbu aptarti šios klausimus. Ačiū. Dabar kitas klausimas pagal darbo tvarkę. Pastatų energetinis, energinis naudingumas. Tai yra mūsų žiemos paketo arba švarios energijos paketo, kitaip tariant, dalis Turime pranešimo projektą dėl pastatų energinio naudingumo. Pranešėjas yra ponas Bensonas. Ir tai yra pirmasis pranešimas visame dokumentų rinkinyje, kurį svarsto įtrė komitetas. Taigi pirmasis pranešimo projektas. Prašom, kolega, jums žodis. Ačiū, ponia pirmininkė. Dėkuoju šešėliams pranešėjams, komisijai, kitiems e, už e, pagalbą rengiant šį pranešimą. Ypač noriu padėkoti šiandiems pranešėjams, kurie jau ankstame etape dalyvavo rengiant šį pranešimą. Svarbiausias siekis turėtų būti užtikrinti, kad pastatai pakankamai prisidėtų prie ES tikslų siekimo ir tarptautinių įsipareigojimų vykdymo energinio naudogumo ir dekarbonizavimo srityje. E, naudingesnė energetinė prasme pastatai turi daug potencialo Europai, siekiant gerinti energijos tiekimo saugumą, mažinti energijos importą į ES, mažinti energijos sąskaitas už energiją, užtikrinti geresnės, sveikesnės gyvenimo ir darbo sąlygas ir e, skatinti MVI kurti darbo vietas. Didžiausia pranešimo dalis sutelta ties trimis temomis. Daugiau įsipareigojimų iš valstybių narių, reikalavimai, ypač dėl elektrinio judumo, užtikrinimas ir tinkamų paskatų, paskatų renovavimui e, užtikrinimas. Pirmiausia, dėl pirmosios temos, dėl valstybių narių įsipareigojimų, aš siūlau patikslinti, kad E, mūsų tikslas yra e, dekarbonizuoti ir e, turintys didelį energinį naudingumą pastatai. Siūlau kalbėti apie renovavimo strategijas. Na ir pranešimo projekte kalbam apie veiksmus siekiant susidoroti su energetiniu skurdu ir gerinti įgūdžių, įgūdžius, taip pat finansavimo teikimą. Mums reikia daugiau privataus kapitalo čia. Be to, valstybės narės turi pasakyti, kaip jūsų renovavimo strategijos prisideda prie energijos veiksmingumo e, tikslų Europos lygmenių, siekiant užtikrinti, kad e, pasiektume tą tikslą e, veiksmingai. Paskutinis dalykas dėl elektrojudumo. judumo Tai, aš manau, yra bendras siekis parlamente, siekiant elektrifikuoti transportą, kad transportas prisidėtų prie dekarbonizavimo apskritai. Tačiau komisijos teikiami reikalavimai dėl elektroninio judumo infrastruktūros kelia daug nerimo kolegoms. Todėl aš siūlau daugiau dėmesio skirti tiems reikalavimams, kai kalbama apie e, renovavimą, kad nebūtų pakirstos reikalavimų skatinančios paskatos. Taip pat aš e, siūlau sumažinti reikalavimus išaksiniam kabelių tiesimui ar vamžių tiesimui, kad būtų sumažintos išlaidos. Be to, projekte kalbam apie tai, kad viešos institucijos turi dalyvauti aktyviau. Na ir paskutinis dalykas - paskatos reno, renovavimai. Norėčiau patikslinti vieną problemą. Atrodo, kad plačiai nerimavimą, kad renovacija yra prieinama tik tai turtingiems ir privilegijuotiems. Na, man, kai aš kalbu apie renovavimą, tai kalbu ne tik apie namo izoliavimą, pavyzdžiui, ar brangių technologijų dėgymą pastatuose. Aš iš tikrųjų manau, kad yra daug nebrangių būdų modifikuoti pastatus, kurie yra prieinami paprastiems savininkams. Pavyzdys, pavyzdžiui, už 20 eurų galima įdėkti termostatą, kuris atsiperka gana greitai. Kad realizuotume šį potencialą, turime pasinaudoti visomis esamomis priemonėmis. Neapsimoka dažnai renovuoti mažų. Todėl siūlau panaudoti kai kuriuos elementus, kurie neigiamai veikia paskatas renovuoti pastatus. Tai susijęs su e, pavyzdžiui, dėl inspektavimo reikalavimo ir užtikrinti tinkamą pastatų naudingumo apskaičiavimą. Na ir baigdamas norėčiau pasakyti, kad e, lauks tolesnio bendradarbiavimo su šeliniais pranešėjais, kolegomis, komisija, kitomis suinteresuotais subjektais ir lauksiu e, pakeitimo aptarimo. Terminas pakeitimams yra birželio 8 diena. Ačiū. Pane Koplanatri. Ačiū, man malonu padėkoti pranešėjui, kuris buvo labai pažangus rengdamas pranešimui ir demonstravo norą bendradarbiauti net prieš pradedant darbą. Aš dėl to labai džiaugiuosi. Baigdamas kalbėti, jis kalbėjo apie energinį skurdą. Mūsų frakcijai svarbu, kad energetinis skurdas e, būtų įtrauktas visame dokumente kad būtų jo pagrindinis pasiūlymas yra tas, kad kai valstybės narės vykdo renovavimo strategiją, jos turi taip pat skirti konkrečias priemonės prašiausiai atrodantiems pastatams. Mes remiame šią idėją ir mano frakcija pateiks konkrečių idėjų, kaip kovoti su energetiniu skurdu, kuris yra vis kitoks kitoje, visose valstybės narėse. Tačiau žinome, kad būstas yra bazinis poreikis žmonėms. Kadangi naujų pastatų statymo greitis yra nedidelis, manau, kad pranešėjo siekis paspartinti renovacijas yra teisingas. Žinome, kad pastatams sunaudojama 40 procentų energijos, o transportui 30 procentų. Taigi yra svarbu kalbėti apie šios dalykus, kai kalbame apie klimato kaitą ir apie tai, ką mes norime praktiškai daryti. Elektromobiliams reikia infrastruktūros, todėl labai gerai tą infrastruktūrą kurti veiksmingiausiai kaštų prasme, būtent kuomet vykdomas renovavimas. Komisijos pasiūlymas yra labai ambicingas. Iki 25 metų e, visus negyvenamosius namus aprūpinti elektromobilių infrastruktūra. Na, tai būtų gana sunku įvykdyti. Tačiau Aš nenorėčiau silpninti tų komisijos siūlomą veiksmų, neperkame elektromobilių, nes nėra infrastruktūros, o nėra infrastruktūros dėl to, kad neperkame e, elektromobilių, taigi reikia kažkokių ambicijų didesnių. Bendras vaizdas yra, aš norėčiau, kad maksimaliai visi veiksmai siūlomi dėrėtų tarpusavėje kad tai užtikrintų kašto efektyvumą žmonėms. Negyvenamosiuose namuose daugiau būtų galima kelti e, reikalavimų. Nes e, tokie pastatai irgi yra nusavybė ir jais rūpinasi profesionalai. Ir e, įvairių naujovių degimas atsiperka gana greitai. Taip pat Envi nuomonėje kalbama apie sveiką, sveikatai naudingą oro kokybę pastatų viduje. Aš norėčiau pabrėžti, kad neturėtume sukelti naujos, naujų problemų. Kad atsirastų problemų naujų, pavyzdžiui, pelėsių grėsmė čia yra aktuali. Aš norėčiau pateikti taip pat jums pasiūlymą dėl pakeitimo. Galbūt galėtume suderinti įtrė komiteto užduotis mūsų darbą. Mes dirbame su energetika, bet ir skaitminė transformacija čia svarbi. Yra tokia idėja dėl išmanumo rodiklio. Pranešėjas šiek tiek galvoja apie tai, kas jis galėtų būti. Kodėl negalėtume įtraukti kažką tokio, kad e, aukštos kokybės tinklas būtų dėgiamas taip pat e, ir pralaidumo tinklas būtų dėgiamas pastatuose renovavimo metu. Bent jau reikėtų būti, e, paskai, turėtų būti paskaičiavimai dėl to skaitminio ploštinio ryšio. Kolega Petras Analda frakcija. Yeah, thank you. Uh, and thanks. Ačiū pirmininkė, ačiū taip pat ir pranešėjui. Tikrai puikiai parengtas pranešimas, subalansuotas pranešimas daugeliu aspektų. Turiu pasakyti, kad džiaugiamės tuo, jog daug dėmesio skiriama energijos efektyvumo principui, jo pirminybei. Džiaugiamės ir tuo, kad buvo įtraukti klimato patalpų viduje klausimai, sveikatos klausimai. Manome, kad svarbus yra ir tas pažangumo indikatorius. Tad kalbant apie e, parinktą pranešimą, svarbu yra tie deleguotieji teisės aktai ir tai yra tikrai itin dinamiška savoka, kuri gali būti aiškinama įvairiai valstybėse narėse. Man taip pat atrodo, kad tikrai būtų naudinga, e, jeigu valstybės narės e, pateiktų kažkokių savo minčių apie tai, na, apie tai, kokią naudą duoda energetinis veiks, e, efektyvumas. Tačiau jeigu narės bus oficialiai pareigotos tai padaryti, Na, galbūt tai taip pat duotų teigiamų rezultatų. Tai yra tikrai svarbus pranešimo elementas. Dabar dėl atsinaujančio energijos šaltinių įtraukimo ir dėl finansavimo keletą pastabėlių turėsiu. Man atrodo, kad reikėtų pakalbėti apie tą beveik nulinį energijos standartą ir taip pat apie tai, e, kokie svarbus yra atsinaujantis energijos šaltiniai Mm, esantis vietoje, lyginant su labiau tokiu holistiniu požiūriu. Kalbant apie atsinaujinančios energijos gamybą vietoje mm, arba vadovavimąsi tokiu horizontaliuoju požiūriu, yra galima rinktis vieną iš šių variantų, tačiau apie tai reikėtų diskutuoti, kalbėti ir kalbant apie tą e, beveik nulinį energijos standartą ir holistinį požiūrį, Būtų galima palyginti tuos du požiūrius, e, taip pat atsinaujinančios energijos panaudojimą namų ūkiuose. Dėl kitų elementų. Man atrodo, kad labai svarbu kalbėti apie atsinaujinančios energijos dalies e, optimizavimą. Taip pat reikėtų kalbėti apie tai, ar viskas atliekama teisingai. Ir pranešime taip pat kalbama apie tuos e, pirminius energetikos faktorius. Alde frakcijai tai yra svarbus elementas. Dar keletas komentarų. Man atrodo labai svarbu išlaisvinti tą potencialą, kuris egzistuoja. Kalbant apie privataus kapitalo panaudojimą, be abejo, tai reikalauja nusibriežti ilgalaikius tikslus, suteikti tam tikrą užtikrinimą investuotojams, kad jie būtų tikri, jog saugiai investuoja į projektus um, būsto sektoriuje. Uh, Reikia nepamiršti Europos investicijų banko, EFSI vaidmens, siekiant suderinti jų teikiamą paramą su privačiu kapitalu. Tad tikrai nekantraujame toliau dirbti šioje srityje. Baigdamas noriu pasakyti, kad džiaugiamės parengtų pranešimu. Jis tikrai puikios komybės, kokybės. Labai svarbu e, įtraukti e, papildomų elementų susijusių su atsinaujančia energetika. Ačiū. Dėkoju dabar žodis Žalių frakcijos atstovui Marsedėsi, prašau. Ačiū labai, ponė pirmininkė, norėčiau padėkoti ir ponui Bensonui. Džiaugiuosi, kad e, kolega Bensonas tikrai skaidriai dirbo, bendradarbiavo su kitų frakcijų atstovais. Ir norėčiau pakomentuoti tris dalykus, kurie yra svarbus mums. Visų pirma, tas holistinis požiūris į dalykus, tada ambicingumas ir tada na, ta žmogiškoji dimencija ar matmo. Na ir mano nuomonė, kalbant apie ambicijas ir taip pat e, po, apie sudarytą Paryžiaus susitarimą, man atrodo, kad mūsų užmojai turėtų būti dar didesni. Juk negalime vien tik e, numatyti e, šio tikslo direktyvą, reikia konkrečių procentinių išraiškų, siekti to 40 procentų tikslo susijusio su atsinaujinančia energetika. Na ir norint tai padaryti, reikia nepamiršti socialinių tikslų, taip pat renovacijos strategijos stiprinimo Tad mums svarbu, kad užmojų mastas būtų kuo įmanoma didesnis, kad būtų laikomasi sudaryto Paryžiaus susitarimo tikslų. Dar vienas dalykas. Negalima žiūrėti vien tik į pastatus izoliuotai. Tai yra platesnės aplinkos, platesnio konteksto dalis. Man atrodo, kad galima užtikrinti dar didesnį naudingumą, mm. jeigu pasirinksime tinkamą strategiją, jeigu, pavyzdžiui, tinkamai bus parengtos šildymo sistemos. Na ir keletas pasiūlymų. Kalbant apie e, tą beveik nulinį standartą ir E, energetinio efektyvumo, aukšto energetinio efektyvumo pastatus. Man atrodo, kad svarbu šiuo atveju kalbėti m, taip pat ir apie tvarų transportą, ne tik apie elektromobilius. Labai svarbu, kad e, kiekviename pastate, e, kiekviename rajone būtų žiūrima ne vien tik į gyvenamąją aplinką, tačiau ir į platesnį kontekstą, transportą, ekologišką važiavimą dviračių ir taip toliau. Dabar dėl energetinio skurdo. Taip, tai tikrai yra pamatinis dalykas ir akivaizdu, jog turime stengtis iš paskutinių, stiprindami šį svarbų um, su sveikata susijusi aspektą. Reikia atitinkamai mokyti, apmokyti ir darbuo, darbuotojus. Reikia nepamiršti ir piliečių vaidmens. kalbant apie vykdomas renovacijas, yra tie energetiniai kooperatyvai, taip pat e, būsto kooperatyvai, jie yra svarbus veikėjai. Man atrodo, kad patys miestai taip pat turėtų prisimti savo vaidmenį, kalbant apie vykdomą energijos revoliuciją. Svarbu ataskaitoje pažvelgti ir į lyčių lygybę. Na ir tie mm, pažangumo indikatoriai taip pat mums svarbus. Norėčiau pabrėžti, kad e, svarbios yra ir tos mažo intensyvumo technologijos. Tai svarbu ne tik e, skurdiems namų ūkiams, tačiau ir visai visuomeniai, todėl kad reikia užtikrinti, jog technologijos būtų pritaikytos prie įvairių namų ūkių poveikių, ta, poreikių, tad savo pakeitimuose taip pat apie tai kalbėsime. Ačiū, dabar buvo frakcijos vardu pasakys kolega Rikartis, prašau. Dėkuoju už e, jų šitą projektą, bet norėčiau priminti, kad e, jis yra labai konstruktyvus ir tai yra mums e, pastatų renovacija yra tikrai prioritetas. Mes turime šio dėka, projekto dėka pasiekti tikslus, mūsų tikslus, tai yra kova prieš klimato kaitą. Mes taip pat turime imtis priemonių saugoti žmonių sveikatą, žmonių, kurie gyvena tuose pastatuose. GUE yra labai svarbu, kad taip pat imtumės priemonių sumažinti išlaikymo kaštus ir kovoti su energijos skurdu. Tai yra tikrai labai svarbus tikslas ir dabar yra 23 milijonai namų ūkių Europoje, kurie gyvena energetinio skurdo sąlygomis, kai dėl pastatų e, energetinio naudingumo čia reikėtų žinoti, e, kad visų pirma reikia pasiekti tinkamus kaštus, kad jie būtų prieinami. Ir taip pat numatyti tinkamus terminus, kad e, tikrai nebūtų pažeisti pačių neturtingiausių interesai. Taip pat reikėtų skatinti atsinaujinančios energijos gamybą iš atsinaujinančių šaltinių. Mums ši e, išmanaus e, finansavimo žmonėms pastatams ta iniciatyva mums yra įdomi. Tačiau čia reikėtų naudotis visuomeniniais fondais, kad, būtume, kad paskatintume ir privačių fondų įsitraukimą. Reikėtų, kad turėtume garantijas, jog investicijos būtų daromas ten, kur, jums, kur jų tikrai reikia. Ir ne vien tik tai, kad būtų investuojama į rentabilius projektus. Ir taip pat primenu, kad mūsų projekt, prioritetas turi būti Mm, renovuoti tuos pastatus, kur gyvena patys neturtingiausi gyventojai ir taip pat e, verslo pastatus, kur, yra, kur dirba mažos vidutinės įmonės. Dar vienas tikslas yra gyventojų sveikatos e, apsauga. Taigi siekiama kovoti prieš pelėsio atsiradimą ir jim reikia imtis visų priemonių kovoti su energetiniu skurdu. Valstybės narės turi, turėtų turėti tinkamus tikslus ir rezultatai turi būti išmatuojami. Mūsų frakcija turi kitokią nuomonę, kalbant apie tos išmanius e, indikatorius. Mes taip pat nesutinkame e, kad finansinė parama turėtų priklausyti nuo inovacijos rezultatų, bet priešingai, jeigu namų ūkis atlieka reikalingą renovaciją, reikia padėti tai finansuoti. Ir mes taip pat nesutinkame su pasiūlymu, kuris yra pateikiamas dėl elektromobilių. Mūsų nuomonė, tai nėra toks įsipareigojimas, kadangi tai reiškia kaštus, kuriuos sunku pasiekti kai kuriems namų ūkiams. Dėl to mes pateiksime pakeitimus. Blanko Lopes. Ačiū dabar žodis Blanko Lopes, prašau. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pasveikinti pranešėją, pasidžiaugti jo atliktų darbų rengiant pranešimą. Kaip jau buvo šiandieną minėta, e, pastatų energinis naudingumas e, turi itin daug potencialo, kalbant apie e, energijos tikimų saugumo didinimą, taip pat energijos importo mažinimą. Man atrodo, kad tai galima daryti naudinga saulinkme. Žvelginti tuos pažangumo rodiklius, tai tikrai svarbus elementas, ir svarbus direktyvos patobulinimas. Aš pats rengiau pranešimą dėl atsinaujinančių energijos šaltinių, tad e, puikiai suprantu, kokios svarbios yra elektromobilių e, pakrovimo aikštelės ar taškai. Ir tai yra itin svarbu, jeigu ketiname mažinti priklausomybę, transporto priklausomybę nuo iškastinio kūro. Taip pat norėčiau daugiau sužinoti apie 56 pakeitimą, kuriame kalbama apie e, nuolaidas taikomas e, pirminiams energijos rūšims. Man atrodo, kad e, labai svarbu palaikyti ir energetinio skurdo įtraukimą į šį pranešimą, apie tai kalbėjo socialdemokratai, tikrai galiu jiems pritarti. Ačiū, ponė Sander, prašau. Taigi, kai dėl pažangos tai, didinant naudingumą negyvenamųjų pastatų, aišku, elektromobiliai yra svarbus, bet e, numatyti e, tas vietas, kurie yra turbūt jie pakraunami ir darbai yra vyksta per lietai ir reikėtų užtikrinti tas vietas, kur būtų galima krauti automobilius arba e, parkingus. E, Taigi, manau, kad tai turėtų būti padaryti iki 29-30 metų ir reikėtų uh, užsimti oro kokybę pastatų viduje, ten, kur yra gyvenami pastatai. Ir taip pat reikėtų skatinti uh, gerą uh, ventiliaciją ten, kurie yra šildomi. Ir taip pat reikėtų patikstinti savoko išmanių um, indikatorių kur neturėtų būti numatytos per nelik didelės kainos verslininkams ir taip pat reikėtų parengti išmanę sistemą e, tretiniuose negyvenamuose pastatuose. Aš manau, kad technologijos egzistuoja ir yra, galima greitai atsipirkti, kad užtikrinti, kad investicijos atsipirktų, bet reikia tik tai tą skatinti. Mr. Danika. Ačiū labai dabar žodis ponai Danika, prašau. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pasakyti pranešėjai, jog tikrai stengsimės, kad e, šis pranešimas būtų kuo tvirtesnis, stipresnis. Dabar keletas punktų, kurie yra svarbus mums. Energetinis skurdas yra vienas jų. Tai tikrai svarbi programa. Ir gali nutikti ir taip, kad Atsižvelgiant į energetinį naudingumą, mes galime tiesiog nušalyje palikti tuos, kuriems tos pagalbos, mūsų pagalbos labiausiai reikia. Dar vienas dalykas. Pakrovimo punktai skirti elektromobiliams. Man atrodo, kad šioje srityje mes nesame pakankamai drąsus, nesame pakankamai aktyvus ir man atrodo, kad E, kalbant apie 25 metus, kai išauks elektromobilių skaičius, gali taip pat išaukti ir e, to, tokius automobilius perkančių žmonių nepasitenkinimas, nes tiesiog trūks galimybių tokius automobilius pakrauti. Tad apie tai reikėtų galvoti jau dabar. Suprantu, svarbu kalbėti ir apie pastatus, naujus pastatus, dabar statomus pastatus, tačiau e, Čia jau dabar reikėtų numatyti ir specialias programas skirtas elektromobilių pakrovimui. Svarbus čia yra ir finansinės paramos aspektas. Pavyzdžiui, Rumunijoje 10 tūkstančių eurų subsidija skiriama perkant elektromobilį. Tad 25 metais bus daug pigiau įsigyti elektromobilį nei tradicinę tradicinių kūrų varomą mašiną, tačiau, kaip jau sakiau, nebus kur to elektromobilio pakrauti. Tad, man atrodo, kad svarbu, jo komisijos direktoratai vadovautųsi panašia nuomonė. Pavyzdžiui, Rumunijoje e, buvo įgyvendinama finansinė programa, buvo renovuota 100 tūkstančių būtų O dabar taisyklės yra pasikeitusios, e, sutartį reikia pasirašyti su kiekvienu daugiabučio būto savininku atskirai ir jeigu bent vienas iš jų pasipriešina, nesutinka, tada visas projektas žlunga. Tad e, man atrodo, kad labai svarbu, kad ši programa būtų išlaikyta, išlaikytas jos testinumas, reikia viską suderinti su e, redžių direktoratu Tikiuosi, kad viskas bus panašiai gyvendinama kaip ir anksčiau. Labai svarbu, kad e, vietos tarybos, miestų tarybos galėtų ir toliau tęsti programų įgyvendinimą. Ačiū. Děkuji, pane předsedo. Měl bych několik drobných praktických poznámek. Labai ačiū. Na, yra tokių praktinių pastabų ir, ir pasisakymų ir klausimų. E, pranešimo projektas yra labai įdomus, tačiau galbūt tai jis žvelgia į problemą e, iš viršaus. Mm, yra žmonių, kurie naudoja programą, įvairias programas, kaip sakė koleganikas, jeigu yra m, mm, dideli daugiabučiai gyvenamiai namai privatizuojami, kur yra privati nuosavybė, tai labai sunku pasiekti susitarimą tarp uh, grupės naujų savininkų yra labai sunku dėrėtis. Konkrečiai pavyzdžiui, dabar esamuose pastatuose yra e, dideli e, vedinimo pajėgumai ir, ir E, aprūpinimo elektros e, energija pajėgumai. Tai yra galimybė instaliuoti tinkamas rozetės. Tai jeigu jūs atvykstate su e, savo automobiliu, tai galite ten e, lietai, lietai pasikrauti tą automobilį, jeigu yra atitinkama rozetė. Jeigu nori greitai e, krauti, tai yra 64 amperų rozetę, tai reiškia, kad man reikia pakankamų e, tiekimo pajėgumų. Tai ar užtenka 32 amperų, ar mes rinktumės 64 amperus. Kai dėl atsinaujančios energijos šaltinių būtų gerai mobilumui, jeigu kiekvienas e, netinkamas energijos šaltinis turėtų 32 amperų rozetė. Aišku, tai gali būti fotovoltinė energija, tai gali būti energija iš vėjo jėgainių. Ispanijoje yra veidrodžiai, kurie sutelkia saulės spindulius į atitinkamą šaltinį. Ar mes turės, bet kokį, nu, turėsime atnaujinantį energijos šaltinį, jo ten turėtų būti rengtos 32 amperų mm, taškai. Kai dėl energijos, energetinio skurdo, čia yra du aspektai. Nuomojose pastatuose nuoma yra per didelė, ne visi gali tai leisti ir renovacija yra per daug brangi. Bet iš kitos pusės kai kurios naujosios šalis turi įstatymus, pagal kuriuos mm, kiekvienas turi turėti bent 6 amperų mm, rozetę. Tai yra stengimo klausimas. Taigi, kiek mes norime, kad valstybės narės taikytų priemonės. Uh, thank you, Jesse. Uh, first, uh, thank you to... Dėkoju ponui Vetsen už puikų projektą. Aš manau, na, man susidaro įspūdis, kad kalbant apie naujuosius pastatus, mes žengėm didelį žingsnį į priekį, nes e, norim tokių nulinės energijos pastatų, bet reikia, kad visi suprastų, kaip tai padaryti, pigiai ir veiksmingai, bet dėl naujų pastatų aš visiškai pasitikiu. Bet problema yra egzistuojantis pastatai ir tai problema ne vien tik tai Rumunijoje, tai visur ta pati problema. 85 procentai pastatų, kurie stovės 50 metais, jau dabar jie stovi. Tai mums realus klausimas yra tai toks, kaip renovuoti egzistuojančius e, pastatus. Ir čia nėra vieniem, vieno sprendimo visiems, nes yra skirtingi pastatai, skirtingos šalis, tai labai būdinga kiekvienai šaliai. Ir šiuo požiūriu aš manau, kad geriausias būdas tai įveikti, tai yra e, numatyti ilgalaikių pastatų gairias. Mes e, rengdami pastarai pranešimą, mes nebuvome labai teistus metodologinė prasme ir dabar negalim pasakyti, kad sprendimas tinka visiems pastatams, bet mes turėjom, padarėm gerą pradžią ir dabar e, visa eilė valstybė narių ne įgyvendino egzistuojančių įstatymo straipsnio. Ir neseniai buvau Austrijoje ir e, kalbėjau su tais, kurie yra suinteresuoti Austrijoje. Ir jeigu jis sakė, jeigu, yra, norite, jeigu norite, kad vyktų platus masto e, e, renovaciją, tai reikia apsispręsti, kas bus atsakingas dideliuose pastatuose. Pavyzdžiui, e, daugiabučiuose, jeigu vienas, vienas savininkas e, užblokuos sprendimą, tai nieko nepasieksim. Tai kaip tai aptarti, reikia paprastų taisyklių, kaip primti sprendimą, reikia taisyklių Taip pat kalbant apie fiskalinę politiką, fiskalinė politika, mokesčiai tai yra nacionalinis klausimas, bet jeigu, pavyzdžiui, dujos ir nafta yra pakankamai pigus, tai nėra paskatos renovuoti pastatą. Ir vienintelis būdas, kaip tai padaryti, kaip tai veikti, tai reikia stiprinti. E, ir skatinti ilgalaikių pastatų gairės ir mes pateiksime pasiūlymus, pakeitimo pasiūlymus jau geram bent pasiūlymui, Ir man taip pat kilo klausimas, ar yra suinteresuotų šalių dalyvavimas. Jeigu norite aptarti naują verslo modelį, tai kad pavyzdžiui Danija e, pradėjo naują projektą, pavyzdžiui, sukūrė 100 milijonų fondą ir Tai yra e, susėti pinigus iš bankų, kuriuo taiko vieno langelio principo, bet kur diskutuoti, jeigu yra visi suinteresuotos, suinteresuotos šalis sėdi ir sako, ką mes pasiekėme mūsų šalyje, kur yra spragos. Ir nekalbam tik tai apie atitinkamas technologijas, bet taip pat apie verslo modelį. Reikia paprastų dalykų. Na, galbūt ką norėčiau aptarti su jumis, tai yra tai ar nereikia turėtų ar nereikėtų suorganizuoti investuotų šalių forumą dėl egzistuojančių pastatų renovacijos atsižvelgiant į ilgalaikės gairės. Labai ačiū, ponas Truik. Labai ačiū, pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti už ponį Benson už šitą pranešimą. Na, tai yra mums didelė galimybė, kalbant apie tai, kad pagerės padėtis darbo vietų rinkoje ir milijonai būtų ir namų gali būti renovuoti Europoje. Ir jeigu atsižvelgsime 3 procentus, tai tikrai bus didelė galimybė kovoti su nedarbu. Bet ko reikia? Reikia paskatų. Paskatų sistemos. Žmonėms, kurie dirba sektoriuje, reikia užtikrinti, kad investicijų graža bus garantuota savininkams, kadangi jeigu yra tinkama investicijų graža, ir projektai gali atsimokėti per, atsipirkti per 7 ar 15 metų, bet mm, savininkai mokės įprastinės įmokas ir tai padės sutaupyti daug energijos. Tai būtų naudinga, būtų įdomu parengti naują sprendimą, kuriuos galima būtų siūlyti internetu ir kad būtų ir pastat paskatos ir mokymai atlikti, bet reikia užtikrinti, kad tai nebus našta piliečiams. Valstybė čia taip pat turėtų prisidėti, kalbant apie nuolaidas, įvairią pagalbą, kaip tai organizuoti, kad mokesčių našta būtų kaip įmanoma mažesnė, jeigu yra paskatų sistema tuomet geriausia mintis būtų užtikrinti, kad bus 10 ar 20 tūkstančių eurų apskaičiavimas per metus mokesčius. Taigi galbūt reikėtų užtikrinti kažkokias mokesčių lengvatas, kaip jis mokėti per metus. Manau, tai svarbus pasiūlymas ateičiai. O Kalbant apie pakrovimo punktus, taip, tai didžiulis iššūkis, kadangi tai ne vien tik tai rozetė individualiam namui arba individualiam pastatui, bet tai yra visas tinklas, reikia viso tinklo. Jeigu yra elektromobilis, tai turit bateriją apie 500 kg svorio, kiek, e, po kiek laiko, kiek laiko jį bus E, naudojama, jeigu ir, pavyzdžiui, 300 km, tai tikrai yra dideli kiekiai, bet e, reikia tikti tyrimus, kurie mums padėtų. Taip visiškai teisingai, nes svarbiausia paskata būtų, jeigu mes galėtume sutaupyti pinigų. Ir e, bent jau ateityje ir galėtume parodyti pranešime ir padaryti tokią išvadą, tai būtų mūsų piliečiams puikia paskata. Galbūt galima būtų pasakyti kažką daugiau už tą prasme mūsų ataskaitoje ponė Vistrafa, didžiai energetikos generalinio direktorato vadovė. Dėkoju, dėkoju pranešėjai, ponui Benson, už puikią ataskaitą, dėkoju šešėlinėms pranešėjams ir dėkoju už diskusijas, kurią, kurių klausėmės. Komisijos e, vardu aš esu pasirinkusi pateikti skaičius, e, turim šiek tiek detalesnių, e, detalesnės informacijos, kokios kuo bus naudingos tos priemonės vartotojams. Ir mm, Šorės energetikos paketas yra labai svarbus, džiaugiuosi, kad daug ką padarėme ir turime e, toli siekiantį e, pranešimo projektą. Norėčiau grįžti prie keleto punktų, kurie buvo paminėti, e, kuris minėjo parlamento nariai. Pirmiausia, ilgalaikės renovacijų strategijos mes labai pritarėme, tai yra labai gera priemonė ir valstybėms narėms, jeigu turim šitą perspektyvą ir tikrai sustiprinam naują RBD ir kad pranešimas siekia dar toliau. Antras dalykas, jeigu kalbam apie finansavimą, sutinku ir komisijos vardu, kad reikia didelį investicijų, reikia daug pinigų iš privataus sektoriaus, bet tai yra mums prioritetinės rytis, yra struktūriniai fondai, kurie klaučiai dirba su regijų generaliniu direktoratu ir 17 milijardų eurų laiko tarp 14-20 metams energijos taupimo priemonėms tai yra tris kartus daugiau negu ankstesnėme laikotarpyje. Taip, bet mes dirbame, analizuojame kiekvieną šalį atskirai ir siekime išsiaiškinti, kiek pinigų nuėjo kiek konkrečiai valstybė narė ir kaip buvo panaudoti, kadangi kaip vykdomas projektas, ar nežinau, kad regio generalinis direktoratas turi kažkokio pribojimų, bet galim pažiūrėti į Rumunijos atvejį konkrečiai, jeigu kažką galim padaryti papildomą, taip, bet aišku, mm, daugiausia dėmesio skiriam struktūriniams fondams, bet taip pat refsi. E, daugiau kalbam apie finansinės priemonės, mes dirbame ir turim gerų pavyzdžių iš valstybių narių, taip pat ir kalbant apie socialinį būstą, Prancūzija, Paryžiuje daug e, pinigų yra skiriama socialiniam būstui. Toliau svarbus klausimas ir čia man buvo džiugu klausytis e, parlamento narių tai yra dėl krovimo, pakrovimo punktų. Ir mes siūlome tai APPD, tai yra naujas elementas. Ir kaip minėjau, skatinti elektromobilius, e-mobilumą tai yra prioritetas ir valstybėms narėms ir komisijai. Yra skirtingų būdų, kaip taip gyvendinti, bet vėlgi vištos ir kiaušinė problema. Ar jeigu nėra pakrovimo punktų, reikia, e, nėra automobilių, jeigu reikia, turi automobilį, reikia pakrovimo punkto. Ir vienas elementas skatinti e-mobilumą, tai įrengti pakrovimo vietas gyvenamosiose ir negyvenamosiose vietose. Buvo kalbama apie to kaštus, bet jeigu žiūrėsim į įrangos kaštus pakrovimo punkto, tai yra 250 tūkstančių eurų negyvenamosiose pastatuose ir, pavyzdžiui, biurose, jeigu yra 10 parkavimo vietų, tai renovacijos kaina yra daug aukštesnė, o e, e, to pakravimo punkto įrengimas prideda tik tai 1-2 procentus. Taigi nėra labai brangu įrengti tas pakrovimo punktus, bet reikia siūsti tinkamą signalą ir mūsų scenarijai ateičiai reikia numatyti pakrovimo vietas toje vietoje, kur jau egzistuoja infrastruktūros direktyvoje. Taigi čia viena, vienas pakrovimo punktas dešimtie parkavimo vietų yra tik tiek, tai reikia tai yra signalas būsimam e-mobilumui, bet tą reikia padaryti. Ir manau, kad apie tai reikia galvoti, kalbant apie gyvenamosius pastatus ir negyvenamosius pastatus. Toliau, dėl energetinio skurdo, tai vėlgi energetinio efektyvumo priemonės ir socialinio efektyvumo priemonės gali daug ką padaryti, reikėtų tai įtraukti ir į socialinę sritį. Uh, Bet apie PD mes e, analizavome ir manome, kad e, tai padėtų 500, e, nuo 500 tūkstančių iki 3 milijonų namų ūkių įveikti energetinį skurdą ir mm, kaip sakėme, yra 10 milijonai namų ūkių, kurie gyvena ekonominėme skurde. Tai tikrai ir šitos yra tinkamos priemonės, tai yra ir kitos priemonės įveikti energetinį skurdą mūsų paigate, bet mes galėtume skirti dėmesio e, tiems namų ūkiams, kurie patiria energetinį e, skurdą ir padėti tomis energetinio efektyvumo priemonėmis, kuris buvo paminėtos. O dar vienas klausimas tai yra, kiek tai yra susijęs su skaitmenizavimu ir mm, sąveika. Tai yra sus, vienas iš mūsų mm, išmanaus, išmanausnių rodiklių. Tai rodo e, skaitmenizavimą ir Tai yra priemonė užtikrinti, kad nauji pastatai bus ekonominių požiūrių išmanus ir užtikrint savykumą. Mes toliau tobulinim šitą projektą. Dar svarbus klausimas buvo, tai yra endi diskusijos, tai yra sveikata ir oro kokybė. Ir čia reikia pasiekti tinkamą pusiausvyrą, bet apie tai jūs tikriausiai žinote. Ir pranešėjas endi komitete irgi apie tai kalba, kad sveikata ir oro kokybės pastatų viduje klausimai yra svarbus, kalbant apie energetinio efektyvumo priemonės. Ir dar viena dalykas, turiu pasakyti, kad mes pritarėme energijai iš atsinaujančių šaltinų. Dėkuoju, o dabar kolega Benson. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na, visų pirma, ačiū kolegoms už pastabas. Uh, Aš e, laukiu, kada galėsim pasikalbėti su šešėtiniais pranešėjais ir jeigu kolegos nori aptarti pakeitimus, tai mes esam pasirengę atlikti tai iki termino, iki birželio pradžios. Buvo iškelta klausimų dėl vairių straipsnių, bet pagrindinis dalykas yra veiksmingas pastatų, veiksminga pastatų apsauga. Ir e, tai turėtų būti susijęs su kitomis direktyvomis. Mes matome, kad yra skirtinga padėtis 27 valstybėse narėse. Dėl to aš norėjau, kad šita direktyva būtų technologinių požiūrių neutrali, bet valstybės narės turi įsipareigoti veikti. Išklausiau komisijos, BFC, kultūrinius fondus ir taip toliau. Visiškai sutinku, kad tai yra labai svarbus dalykai, bet jeigu norime pasiekti rezultatų, reikėtų įtraukti privačius fondus privačius pinigus, mes darome viską. Šiandien aš pabrėžiu, kad turim didžiulį iššūkį prieš akis. Tai yra parengti stiprų dokumentų paketą, kuriam pritartų parlamentas. Tai yra reikalinga ir mes turim parodyti savo atsakomybę ir būti vieningi, kai skaitome, kas vyksta e, taryboje, tai jie tiesiog nori e, susilpninti šitą dokumentų paketą. Ir aš noriu, kad mes sukurtume daug darbo vietų, užtikrintume augimą ir e, užtinkti geresnį klimatą pastatuose. Čia yra galimybė sukurti daug darbo vietų MVI Dėkoju jums visiems ir mm, užsukite pas mane, jeigu kiltų klausimų iki termino. Mm, galiu? Ačiū. Terminas pakeitimams birželio 8 diena. Taigi maždaug dvi savaitės dar. Ačiū visiems šešėliams pranešėjams, bet visų pirma mūsų pariniam pranešėjai ir kolegoms e, dalyvavusiems diskusijoje. Toliau penktas klausimas keitimasis nuonimis su Patriku Kai, Europos aviacijos saugos agentūrumo agentūros direktoriumi. Aviacijos pramonė yra strateginis sektorius, kaip žinote. Jis smarkiai prisideda prie bendros Europos ekonomikos, prie užimtumo ir e, užtikrina apie 5 milijonus darbo vietų tiesiogiai ir netiesiogiai ir jo dalis daro 300 milijardų eurų Europos BVP. Komisija 15 metų pabaigoje patvirtino aviacijos strategiją Europai. Šią temą parlamentas patvirtino rezoliuciją 17 metų vasario mėnesį. Yra e, stiprus ryšys tarp aviacijos ir kosmoso politikos, kas yra akivaizdu, kadangi aviacijos sektorius turėtų e, pasinaudoti Europos palidovų technologijomis, tokiamis kaip EGNOS ir Galilėjo. Na ir pradėsime diskusiją. Sveikiname ponę Patriką Kai. Ačiū, kad atvykote pas mus. Na ir jūsų įžanginė kalba dabar, prašom. Ačiū, ponia pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, ponos ir ponai. Man didelė garbė lankytis pas jūs šiandien ir pristatyti mūsų nuomonės, mūsų požiūrį šiam komitetui apie mūsų dalyvavimą Europos saugime, mūsų paramą Europos pramoniai. Pirmiausia, pateiksiu aukšto ligmens apibūdinimą, kokia yra mūsų misija ESOje. Mūsų tikslas iš esmės yra užtikrinti, kaip galima aukštesnį apsaugą ES piliečiams. Tai yra bendras pareiškimas, bet jis yra svarbus. Tai reiškia, kad mes saugojame keleivius, kurie keliauja Europoje, bet taip pat e, Europos piliečius, kurie keliauja, kad ir Kinijoje, Azijoje, Afrikoje skrisdami ne tik e, e, Airbusais, bet e, ir Boeingais ir kitais lėktuvais. Ką aš norėjau šiandien dar paminėti, yra tai, kad mūsų įgaliojimai apima taip pat siekį užtikrinti kaip galima didesnę aplikosinę apsaugą, kai mes sertifikuojame uh, lainerius, variklius, mes analizuojame jų ekologinį pėdsaką ir siekime užtikrinti, kad jie atitiktų tinkamus tarptautinius standartus. Mes sertifikuojame visus europinius produktus, vietoj to, kad 28 valstybės narės darytų tai 28 kartus, kaip buvo iki mūsų. Tai dabar tik užtenka vieną kartą sertifikuoti, pavyzdžiui, Airbuso produktą Europoje. Na ir aišku, tai prisideda prie bendros aviacijos rinkos kūrimo ir vienodų žaidimo sąlygų Europos pramoniai. Na ir paskutinis mūsų misijos punktas yra šitas skliaustelėse, kad turime paskatinti Europos saugumo standartų eksportą ir mūsų aeronautikos produktų e, eksportą. Na, tai nėra griežtai sakant e, vienas iš mūsų užduočių. Na, o JAV Federalinė aviacijos administracija, mūsų partneriai JAV turi tokią užduotį e, užtikrinti Amerikos lyderiavimą e, erdvėje. Tai nėra mūsų užduočių sąraše, bet mes siekiame tai padaryti vis vien ir mes stengiamės palengventi Europos technologijų eksportą. E, vienu žvilgsniu. Mūsų agentūra sukurta prieš 15 metų. Turime apie 800 darbuotojų Kelne. Reikia pastebėti, kad esoje dirba 32 valstybės narės, tai 28 plus 4 valstybės na, pasirašiusios asociacijos sustarimus su ESA. Tai yra Šveicarija, Norvegija, Islandija ir Liechtensteinas ką dar verta paminėti. 70 procentų mūsų biudžeto gauname iš sektoriaus. 16 tai metais tai buvo sudaręs 96 milijonus eurų, 309 milijonai yra skiriami iš ES biudžeto, 7 milijonai yra iš trečių šalių e, skiriama, kurias minėjau. Taip pat iš ES sponsoriuojimų projektų tarptautinėme bendradavimo srityje. Taigi 70 procentų finansavimo patenka iš pramonės. ES biudžetas, kurį valdome, yra skirtas tik tai reguliavimo klausimams, tai reglamentų rengimui ir valstybių narių priežiūrai. Kokie iššūkiai mums kyla? Iš esmės mes visi, ne tik esoje, bet ir nacionalinių lygmenių, sudarėme su išteklių trūkumu, biudžeto mažinimais, kas tam tikrų būdų kartais nuvilia. Ir nors pramonė finansuoja 70 procentų mūsų išteklių, pati pramonė prašo daugiau išteklių jų projektams. Ir e, mes kenčiame dėl ES institucijų darbuotojų mažinimo, biudžeto mažinimo. Sudurėme su daug verslo modelių, įvairiausių modelių, e, kai daug, kur daug dirba Europos bendrovių, ypač e, er, e, kosmoso erdvės žaidėje, bet taip pat ir bendrovių iš JAV ar Europos bendrovės, kurios dirba Kinijoje ar kitose pasaulio šalyse. Dar vienas iššūkis - skaitmeninimas šioje, šiame sektorėje. E, su atitinkama rizika susijusia su kibernetiniais pavojais. Tai yra dar viena tema, kurią norėjau šiandien paminėti, tai yra saugumo pavojus, e, ryšys tarp e, saugumo ir saugos rizikų. Norėčiau paminėti pavyzdį, pavyzdžiui, JAV planuojama draudimą uždrausti kompiuterius, nešiojamus kompiuterius lėktuvuose. Tai, taigi, Galiausiai turime reikalą su pramonės rytimi, kuri turi ir vystos labai greitai. Ir turime sugebėti numatyti naujų technologijų ateimą, kad galėtume ir padėti tam sektoriui. Na ir jeigu leisite, aš norėčiau toliau kalbėti apie dvi temas. Pirmiausia, kaip remti mūsų pramonę, tarptautinėse rinkose ypač. O antra tema - kaip padėti užtikrinti, kad mes būtume prisitaikę, e, paremti naujų technologijų ateimą e, būtume pasirengę naujų technologijų ateimui. Pirmiausia, tarptautinė aplinka. 80 procentų Europos produktų yra parduodami už Europos ribų. Na, o kalbant apie tarptautinius reglamentus, tai kuomet e, registruoji orolainerį vienoje šalyje, ta šalis turi jį sertifikuoti. Tai reiškia, kad pavyzdžiui, jeigu Airbus bendrovė parduoda orolainerį e, Vietnamui, Vietnamas turi jį sertifikuoti. Na ir žinoma, ne vienai šaliai tai yra tam tikra, tai reiškia tam tikrą administracinį įvertinimą. Kai tik ESA sertifikuoja lėktuvą, jie neturi techninių sugebėjimų spręsti ir tas sertifikavimas yra tinkamas. Kai kuriuose šalise mm, e, e, vis dažniau metamas iššūkis mūsų darbui. Ir todėl mums reikia, siekiant paremti Europos produktų pardavimą, padėti nacionaliams institucijams sertifikuoti mūsų produktus. Kad tai padarytume, mes e, pasirašėme daugiau kaip šiandien 20 susitarimų, kurie numato, kaip turėtume dirbti kartu su trečiosiomis šalimis ir mes remiame ES per tris e, dvišalės e, tarpusavio pripažinimo susitarimus su JAV, Kanada ir Brazilija. Turime keturias tarptautinės atstovybės, kurios čia nurodytos Kanadoje, Monrealėje, JAV, Vašingtone, Kinijoje ir Singapūre. Taigi turime penkis darbuotojus, kurie dirba kitose pasaulio šalise, lyginant su 150 darbuotojų, kurios turi EFA, JAF agentūra būtent šiam darbui. Bet mes vis tiek darome viską, kad padėtume, padėtume remti Europos produktų eksportą. Na, o dabar norėčiau perėti prie mokslinių tyrimų. Kai lyginame sumas skiriamas moksliniams tyrimams JAV ir Europoje aviacijos rytyje, tai vaizdas yra panašus. 900 milijonų JAV dolerių per metus, 880 eurų Europoje. Bet kai pažiūriu, kaip tie pinigai yra panaudojami, tai vaizdas skirtingas. JAV yra dvi svarbiausias programos. Viena yra NASA, kita yra EFA programa, o Europoje turime daugiau kaip 20 įvairiausių programų, įskaitant nacionalinės, e, susijusios su panašia veikla. Be to, matome, kad saugos moksliniai tyrimams skiriame apie 20 milijonų eurų per metus. Tai yra JAV, o Europoje tik tai 4 milijonai eurų per metus. Tiesą sakant, ši struktūra JAV leidžia daug greičiau reaguoti. Federalinė agentūra turi savo mokslinio tyrimų centrą, kuriame dirba 2000 žmonių. Jie turi 13 e, kvalifikacinių centrų, per kuriuos jie gali e, spręsti problemas labai greitai ir daug pinigų skiriama naujovių dėgymui. E, kas mums kelia nerimą dar labiau, tai kad tokios šalis kaip Kinija, bet taip pat Japonija, Pietų Koreja investuoja vis daugiau ir vis struktūriškiau į mokslinius tyrimus šioje srityje. Jeigu palyginsime tai su mūsų situacija, tai ESA neturi biudžeto moksliniams tyrimams. Turime panaudoti subsidiją gauname iš ES, kad galėtume finansuoti tam tikrą mokslinių tyrimų veiklą. Ir iš tiesų mes bandome tai daryti gana ribotai, e, spręsdami labai konkrečias e, saugos problemas. Tačiau jeigu pažvelgsime į JAV, kai kalbama apie ličio baterijų sukeliamą gaisrą, krovinių skyriuje. Tai e, amerikiečiai užsako savo tyrimus, o mes neturime galimybių tai padaryti. Neturime pinigų, organizacinių resursų, neturime, negalime net to pirkti viešųjų pirkimų pagalba. Mes dirbame Horizontas 2020 programą, bet labai ribotai. Mūsų vaidmuo mokslinių tyrimų srityje yra labai ribota, palyginti su tuo, kokia jį turėtų būti ir galėtų būti, jeigu tai būtų aiškiau numatyta. Na ir pagaliau mes neturime jokio mechanizmo, kaip sakiau, spręsti skubių mokslinių tyrimų problemas. <clears throat> tai ką reikia daryti ateityje? Žinau, kad jūs komitetas bus labai svarbus, rengiant uh, naują mokslinio tyrimų valdysenos sistemą. Mes esame pasirengę prisidėti prie mokslinio tyrimų programos kūrimo, vertinant prioritetus e, transporto saugumo, saugos ir aplinkos apsaugos srityje. Mes esame pasirengę dirbti su visomis ES priemonėmis ir esame pasirengę remti tokių naujovių dėgymą, taikant standartus, užtikrinant, kad galėtume naujovių dėgymą lydėti taisyklių pritaikymais. Vyksta ESOS bazinio reglamento peržiūra, pagal kurią siūloma, kad ESA vaidintų koordinuojantį vaidmenį ateityje mokslinio tyrimų srityje. Taip pat numatoma, kad ESA turėtų būti aktyvesnė tarptautinėme, tarptautinėme, tarptautiniu mastu. E, ir aš e, dėkoju Jums už Jūsų paramą šiais klausimais. Ačiū Jums už įžanginį pasisakymą. Dabar periname prie diskusijos. kadangi jūs esate Europos aviacijos saugos agentūros direktorius, kiek metų, reičiau paklausti, ketverius metus. Ponas Piper, prašom. Um... Ačiū, kalbėsiu vokiškai. Visų pirma, norėčiau padėkoti už tą pristatymą, kurį pateikėte taip pat už tai, kad pristatėte e, tas perspektyvas susijusias su ESOS veikla. Man atrodo, kalbant apie aviacijos sektorių, labai svarbu nepamiršti ir geležinkelių sektoriaus. Ten yra tikrai nemažai panašumų, juk yra ir geležinkelių agentūra, kuris siekia panašių tikslų kaip ir jūs. O kalbant apie mokslinių tyrimų iniciatyvas, jos tikrai daro įspūdį, tikrai norėtume palaikyti jūsų veiklą. Dar vienas dalykas, turime tokį gana kritinio pobūdžio klausimą. E, kalbant apie Europos aviacijos saugos agentūrą, mm, reikia nepamiršti, kad egzistuoja dar viena agentūra - Eurokontrolė. Eurocontrol. Jie taip pat dirba su aviacijos saugumo klausimais, tarsi atliekami tokie pat darbai. E, Eurokontrolė turi 41 e, šalį narę, jūs 32 narės. Na ir taip pat skundėtės dėl to, kad trūksta lėšų. Tad norėčiau jūsų paklausti, ar nebūtų naudinga intensyviau bendradarbiauti su Eurokontrole, e, mėgsti ryšius, kurti sinergijas. Juk nėra taip svarbu, ar tai yra ES e, agentūra ar ne. Svarbiausia, kad viskas būtų veiksminga, kad nebūtų darbo dubliavimuose. Dar vienas dalykas. Kalbėjote apie Europos parlamento prašymą ir e, tai, kad jūsų buvo paprašyta intensyviau dirbti ES, tačiau tiesą pasakius, sudėtinga suprasti, kodėl EASA e, turėtų dirbti su oro uostų infrastruktūros klausimais ar e, pastatų klausimais. Norėčiau sužinoti, kodėl ketinate sertifikuoti šios dalykus ES mastu Juk yra nu, standartai egzistuojantis valstybėse narėse ir nežinau, reikia to tokio europinio standarto, kurį minėjote. Man atrodo, kad tai bus nereikalinga biurokratija, brangi biurokratija ir nesu tikras, ar to tikrai reikia. Dabar dėl tų skubos atvejų planų. Jeigu kažkas e, nutinka oro uoste, jeigu nutinka uh, E, kažkokia nelaimė, tada ESA be abejo turi teisę įsikišti į procesą. Jūs kalbėjote apie mechanizmus, apie kontrolę, tačiau norėčiau daugiau sužinoti, ką konkrečiai turėjote omenyje, kiek toli galite apriepti. Jeigu kažkokių problemų kyla oro uoste, norėčiau sužinoti, ar um, e, tikrai galite plačių veiksmų imtis ir ar tai darote. Dabar žodis ponai Koklyčiak, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū. Mm, Nežinau kodėl, bet jis. Yes, per pastaruosius porą metų taikė tas pačias normas, kurios yra taikomos dideliems lėktuvams ir taikė tas pačias normas ir mažiems, labai mažiems avio, lėktuvams. Tai yra nesąmonė. Tai kaip jeigu būtų taikoma tas pačias normas automobiliui ir dviračiui. Žinoma, Tai gali iškraipyti, sugriauti Europos rinką, šitą, šitą segmentą. Ir tai, žinoma, gali išaukti priešingą reakciją, kadangi pastaruoju metu aš e, matau, kad jūs keičiate kategorijas lengvieji lėktuvai ir taip toliau. Taigi pirmas klausimas, kodėl, kadangi tai prieštarauja Europos pramonė, kuri yra gerai išvystyta, kuri daug, daugiau eksportuoja. Ir žinoma, mums tai kelia klausimą, ar mes galime pritarti uh, tam tokiam pramonės segmentui. O antrasis klausimas, ar iš tikrųjų reikia, ar jūs pritarite, patvirtinate mažus e, lėktuvus, pavyzdžiui, iki 19 keleivių, ar reikia, kad e, e, licencijos būtų tokios brangios, nes tam, kad jeigu norime vystyti šitą segmentą, ne didžiųjų lėktuvų, bet e, vidutinio dydžio, tai tikrai yra per brangu. Dėkuoju. Ačiū labai dabar žodis panui Rikė, prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju Petrikui už tai, kad jis atėjo pas mus, dėkuoju už pristatymą. Klausimas yra tas pats kaip ir buvo aptarta kitoje, kitame komitete, tai yra agentūros vaidmuo, tai yra oro saugumas. Ir iš tikrųjų oro saugumo problema vis iškyla, apsvarstant įvairias temas, kalbant apie techninius klausimus, e, taip pat e, įvairių procedūrų saugumą ir saugumą skrydžio metu ir e, ir e, saugos e, saugumas ir apsauga. Ir e, kalbant apie saugumą, kalbam ne vien tik tai apie techninį saugumą, bet nu, ir taip pat policinį saugumą. Bet iš tikrųjų klausimas yra tai, kad yra problema, kur prasideda klausimas, kurį uždaviau pirmą Patrikui, tai yra kur prasideda oro saugumas ir kur oro saugumas baigėsi. Ir žinote, kad laptopų problema tai yra priemonė, kurią siūlo amerikiečiai, bet antras klausimas, kurį norėjau užduoti, tai kaip paaiškinti, kaip, kaip suformuluoti tą agentūros darbą, struktūrų, darbuotojų, kokie, kokius darbus mm, atlieka ir taip pat koks yra koordinavimas ir kokios yra galimybės įsikišti, nes saugumo agentūra, oro saugumo agentūra, tai nėra tyrimo agentūra, bet e, galima darbą optimizuoti ir e, mūsų politika tikrai labai daug e, sutelkta į jungtinės valstijas, bet Europoje yra didelis išsisklaidimas. Tai yra mano antrasis klausimas. Ir trečiasis yra toks, ar pati misija, tai yra kaip apibriešta ir ar šitą savoką yra suderinama su tyrimais ir taip pat su komerciniu darbu ir tais pajėgumais, kad būtų galima sutelkti papildomų resursų, nes 75 procentai resursų yra iš ES, bet reikia tai, kad reikia atsiekti biudžetą. Na, aš nežinau, ar čia aš tinkamai paaiškinu, bet kaip agentūros direktorius mato šitą evoliuciją. Tai toks mano būtų klausimas. If I may Ačiū. Aš pas norėčiau taip pat keletą klausimų pateikti. Mes kaip Pitrio komitetas jaučiamės atsakingi. Mes esame atsakingi ir už aviacijos pramonę, jos konkurencingumą. Tad norėčiau paklausti, ar galėtumėte patarti kaip būtų galima viską patobulinti, kalbant apie teisėkuros pasiūlymus. Greičiausiai viena iš galimybių būtų Um, patobulinti devintąją pagrindų programą, būsimą pagrindų programą. Tačiau įdomu, ar jūs turite konkrečių pasiūlymų, kaip tai būtų galima padaryti, ką būtų galima pakeisti, kaip būtų galima pagerinti mūsų pramonės konkurencingumą. Dabar kibernetinio saugumo grėsmės. Norėčiau paklausti, kokiu priemonių būtų galima imtis, norint kovoti su tomis rizikomis ar grėsmėmis. Ačiū, lauksiu jūsų atsakymo. Dėkoju, dėkoju už jūsų klausimus ir komentarus. Jeigu neprieštarausite, pradėsiu e, atsakinėti į kiekvieną klausimą atskirai. Pono Piperio pateikti klausimai dėl e, mūsų bendradarbiavimo su Eurokontrole. Eurokontrolė yra specializuota agentūra, ji dirba su oro eismo kontrolės klausimais būtent toje srityje. Jie specializuojasi ir tai be abejo jau kalbame su Eurokontrole, pastarosius ketverius metus vyksta dialogas, žiūrime, kaip būtų galima pagerinti situaciją, kaip būtų galima geriau bendradarbiauti, kaip būtų galima pasinaudoti Eurokontrolės turimą patirtimi ir specialistais. Prieš porą mėnesių mes pasirašėme susitarimą, ten yra išdėstyta, kaip tas bendras darbas vyks, E, taip pat yra išdėstyta, e, jog svarbu nedubliuoti savo atliekamų darbų. Ir dabar yra techninis kelio gairių planas rengiamas, siekiant įgyvendinti šios susitarimus, siekiant įvertinti, kaip būtų galima dirbti kartu, tad jau tikrai matyti šviesa tunelio gale, kalbant apie bendrą EASOS ir Eurokontrolės darbą. Dabar dėl oro uosto infrastruktūros. ESAI šis įgaliojimas susijęs su oruostais buvo suteiktas 2009 metais. ESA parengė oruostų e, reglamentus. Tam buvo skirta 3 ar 4, me, 3 ar 4 metai ir dabar tas reglamentas yra įgyvendinamas visoje Europoje. Tikslinė pabaigos data yra šių metų pabaiga. Ir taip, yra tokių valstybių narių, kuriuose jokių problemų nekyla. Uh, tokiuose šalise dėja kaip e, Vokietija dėl įvairiausių priežasčių problemų yra, tačiau dabar į detalesnį aptarimą nenorėčiau leistis. Ar mes traukėme naujus reikalavimus ar papildėme jau egzistuojančius nacionalinėse bazėse reikalavimus? Taip, tai buvo padaryta, tačiau mes numatėme tik tuos reikalavimus, kurie yra Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos reikalavimai. Ir yra tokių šalių, kuriuose galbūt nėra nacionalinių standartų oro uostų infrastruktūrai, būtent dėl tos priežasties, kai kuriuose e, valstybėse tai buvo šiek tiek sudėtingiau padaryti nei kitose. Tad e, tiesiog buvo norima viską suderinti. Dabar dėl tų skubių atvejų planų ar nenumatytų atvejų planų bei priežiūros. Uh, EASA neatlieka jokių su tais skubiais atvejais susijusių užduočių. Reglamente tiesiog yra pasakyta, jog mes turime užtikrinti, kad kiekviename oro uoste būtų atitinkama organizacinė struktūra, kuri imsis reikalingų atitinkamų veiksmų kilus nenumatytam atvejui. Būtent tai mes ir tikriname. Mes patys netliekame tos priežiūros ar kažkokių užduočių susijusių su skubiais atvejais. Tačiau mes tiesiog norime užtikrinti, kad kiekvienas oro uostas turėtų tokį nenumatytų atvejų planą. Ir tai galioja visiems oro uostams. Ta, e, kalbant apie šį konkretų atvejį, tai nėra kažkokia didžiulė atsakomybė ar kažkas, kažkoks naujas išradimas. Tikiuosi atsakiau jūsų klausimus. Dabar kitas punktas. Antroji klausimai. Nuo mano darbo pradžios aš daug laiko skyriau reformuojant mažų lėktuvų sertifikavimą, nes, kaip jūs sakėte, labai gerai, labai teisingai, mes daug laiko ir energijos skiriame sertifikuoti mažus lėktuvus tiek pat kaip ir didelius. Ir dėl tos priežasties mes e, įdėkėme mm, gairias, kurios, kuriams pritarė aviacijos sektorius. Ir galime šiandien pasakyti, kad mes turime mažų lėktuvų sertifikavimo procesą, kuris yra greitas ir kainuoja mažiau palyginti su ankstesniais laikais. Dėl tos problemos, dėl ultralengvųjų ir mažiausių lėktuvų, kurie šiandien sertifikuojami nacionalinių institucijų, mes nenorėjome patys nieko keisti šiuose teisės aktų, teisės aktuose. Kai kurios valstybės narės nori keisti tą ribą, nuo kurios sertifikuoja lėktuvus e, jau esą. Ir per diskusijos tarp institucijų dar vyksta, yra ir už ir prieš. Vis daugiau mažų vidutinių įmonių, kurius perina į ultralengvųjų lėktuvų sritį, kurios prašo mūsų sertifikuoti jų lėktuvus. Kodėl? Todėl, kad ypač kai kalbant apie, kalbant apie amerikiečių rinką, kuri yra didžiausia tų lėktuvų atžvilgių, amerikiečiai neturi tos ultralengvų lėktuvų e, savokos. Ir kad tam, kad tie lėktuvai būtų eksportuojami į JAV, jos reikėjo sertifikuoti ESOje. Aš galiu duoti jums puikių pavyzdžių apie lėktuvus, kurios sertifikavome mes, e, kas e, tai kainuoja pigiau ir kurie turėjo fenomenalią sėkmę JAV ir kitose šalise, nes mums pavyko pristaikyti prie poreikį, nes OESO e sertifikatas yra pripažįstamas užsienyje, nebūtinai taip yra su nacionaliais sertifikatais. Tikiuosi, kad atsakiau jūsų klausimą dėl pono Rikė klausimo, kur prasideda ir kur baigėsi saugumo užtikrinimas. Oro bendrovės turi gerą e, apibriežti šią temą. Jos sako, kad saugumas skrydžio metu e, priklauso nuo lėktuvų viso skrydžio e, integralumo. Gali būti pavyzdžiui, koks teroristas ar kvailys lėktuve, nebūtinai teroristas, bet kvailys lėktuve kelia grėsmę kitiems keliaiviams ar, ar ekipažui. Tai yra saugumo faktas, E, bet jis gali turėti įtakos ir saug, lėktuvų skrydžio saugumui, nes gali pakengti ekipažo nariui, pavyzdžiui, ir taip toliau. Taigi tokios apibrieštis ir yra, kurias mes naudojame. Kas turi ką daryti, nenorėčiau čia iš šios diskusijos pradėti dabar, bet aišku yra štai kas, kad toje istorijoje, kuomet buvo Mm, JAV bando drausti įsinešti mm, kompiuterius į lėktuvą. Mes e, sprendžiame saugos problemą, bet sukūrėme saugumo problemą. Nes tuomet lėktuvai e, šie kompiuteriai paklius į bagažo skyrių ir tada gali kirti saugumo e, problema. Jeigu amerikiečiai imsis šių priemonių, kaip mes galime elgtis, kad e, tas saugumo pavojus nebūtų didesnis negu saugos pavojus. Tai yra labai sudėtinga. Amerikiečiai e, nesidalyja su mumis savo rizikos vertinimais e, ir dar reikia galvoti, ką reikėtų daryti, kad nekiltų didesnių saugumo problemų. Toliau, kas liečia tyrimų klausimus, galbūt atsakysiu į pirmininko klausimą. Manau, kad mums reikia dviejų dalykų. Pirmiausia, daugiau koordinavimo to, tose srityse, kurios susijusios su aviacijos saugumu. Visa ES mokslinio tyrimų politika vykdoma E, remiantis bendro finansavimo idėją ES lygmenių. Tačiau dėl to kenčia tyrimai, kurie nesusijęs su konkrečiais produktais ir e, kur reikia mokslinius tyrimus vykdyti nepriklausomai. Pavyzdžiui, tyrimai dėl e, baterijų tyrimų Airbus turėjo finansuoti tuos mokslinius tyrimus. Tai turėtų daryti Europos Sąjunga. Turime tyrimų. Pavyzdžiui, žinote, kad lėktuve jums liepame išjungti nešiojamą telefoną, mobilų telefoną. E, moksliniai tyrimai dėl interferencijos buvo vykdomi JAV, nes šiandien nėra e, įmonių, nėra nieko, kas investuotų į tokius tyrimus. Ir dėl to mums reikia mechanizmo, kuris leistų finansuoti tyrimus nebūtinai, kai jie susiję su gautiniais pramonės produktais. Ir mes siūlome nustatyti tas svarbiausias mokslinio tyrimų temas aviacijos rytyje. Mes taip pat norėtume ir pramonė mums čia pasirengusi padėti skirti tam tikrą sumą mokslinio tyrimų kažkam projektui. E, tai, ir po to produktus mes galėtume sertifikuoti patys. Taigi dirbame šios rytyje. Ir paskutinis dalykas, aš manau, kad mums bet kokią kainą e, tokių referencinių techninių mokslinių centrų e, JAV yra puikių tokių centrų. Principas yra paprastas. pavyzdžiui, ekspertizės centras susijęs su, su sprostamosiomis medžiagomis ar kitais dalykais. Na, kai mes tokie, to, tokie centrai galėtų artimiau bendrabiauti su universitetais ir ne, nebūtų trikdžių susijusių su viešais pirkimais ir panašiai. Na ir pabaigai, ponio Rikė klausimas. Komercinė misija. Taip, keliamas klausimas dažnai, kaip jūs galite būti nepriklausomi, jeigu jums moka e, sektorius. Taip, mums moka įmonės, bet ir jų konkurentai taip pat ir tai garantuoja mūsų nepriklausomumą. Kiekvieną kartą, kai kyla problemų dėl tam tikrų saugumo aspektų, mes niekada nesivadovavome komerciniais interesais. Ir tai yra garantija, kuri leidžia užtikrinti iki šiol tai, kad e, mes išliekame nepriklausomi ir dėl to būtent mums nepriklausomumo problemų nekyla. Ir geriausiai dėl kibernetinio saugumo pavojų. Kalbant apie kibernetinį saugumą, uh, Čia yra dvi temos, e, ties kuriomis reikėtų padirbėti. Pirmasis yra, pirmoji yra pasirengimas ir informatumas. Kalbant apie informatumą, mes turime suvokti, jog yra žmonių, kurie be abejo gali mm, atakuoti mm, aviacijos sistemas. Na, o pasirengimas reiškia, kad kiekvienas veikėjas aviacijos E, srityje turi turėti kibernetinio saugumo valdymo sistemą. Tai turi daryti visi, tai turi būti privaloma, tai yra pirmasis ramstis. Antrasis ramstis yra keitimasis informacija. Mes gyvename įtin greitai besikeičiančioje um, srityje ir visada kyla kibernetinė uh, e, rizikų grėsmė. Uh, Tad labai svarbu, kad visos suinteresuotos šalis turėtų prieigą prie informacijos apie rizikas, apie kibernetinius išpolius ir apie priemonės, kurias galima panaudotis mm, kovojant su tokiamis atakomis. Pirmiausia, reikia užtikrinti, kad visos interesuotos šalis parengtų kibernetinio saugumo valdymo sistemą ir tai padarytų kuo įmanoma greičiau, kad visi būtų tinkamai informuoti apie kibernetinės rizikas. Tad daug dėmesio skiriame konferencijoms, kurių metu yra kalbama apie atitinkamas rizikas, apie tai, kas vyksta. Dar vienas dalykas taip pat yra rengiamas e, tinklas, suinteresuotų šalių tinklas. Ir realiuoju laiku e, jie galės keistis informaciją apie kibernetinės atakas ir galimas rizikas. Tad mes investuojame į abu šios aspektus. Ačiū Jums labai, ačiū už pateiktus paaiškinimus. Manau, kad būtų galima čia įtraukti ir jungtinį tyrimų centrą, Europos jungtinį tyrimų centrą, e, į svarbius e, mokslinius tyrimus, e, nes labai svarbu, kad Junktinės tyrimų centras taip pat prisimtų savo atsakomybės dalį šioje srityje. Taip, mes su jais apie tai kalbamės. Tad ačiū, ačiū Jums už tai. Dėkoju Patrikui Ky, Europos aviacijos saugos agentūros vykdomajam direktoriui. Atleiskite, kad <laughs> netinkamai prieš tai ištariau jūsų vardą ir pavardę nebuvo aišku iš to, kaip e, jūsų vardas užrašytas, kaip jį reikėtų tarti. Bet kuriuo atveju dėkoju už jūsų pristatymą, taip pat pateiktus atsakymus į klausimus. O dabar perėsime prie šeštojo darbo tvarkės punkto. Dabartinių direktyvos taikymo aviacijos veiklai pribojimų išlaikymas ir pasirengimas nuo 21 metų įgyvendinti pasaulinę rinkos priemonę. Mes sakome e, ETS aviacijos pasiūlymas skirtas keisti galiojantiems teisės aktams. Be abejo, siekiama užtikrinti, kad e, būtų išlaikyti atitinkami ribojimai susiję su aviacijos veikla trečiosiuose šalise ir teisės aktas turėtų būti patvirtintas iki metų pabaigos, tad yra konkretus terminas, nes dabartinis teisės aktas numato leidžiančias nukrypti nuostatas Jos galioja iki 17 metų, tik iki 17 metų. Na ir suteiksiu žodį pranešėjai, Werner Langen, prašau. Danke, bei der unheimlich großen Besetzung hier werde ich mich kurz fassen. Hat ja sicher. Dėkuoju tiek daug dalyvių. Pas mus šį vakarą, taigi aš kalbėsiu trumpai, bet tikriausiai visi perskaitė tekstą. Kaip sakė pirmininkas, mes kalbam apie reglamentą, kurio tikslas yra pakeisti direktyvą dėl ETS sistemų aviacijos sektoriuje. Čiutigalin e, iš Envi e, dalyvauja rengimo darbe, taip pat transporto įtrikomitetai e, turėtų pateikti nuomonę. Taigi pasiūlymas yra tai, kad jeigu kalbam apie pagrindinį pranešėją ir kitas nuomonės, tai e, jie pasisako už. Ir savo pranešime aš irgi pasisakau už. Mm, misijos sistema, kuri buvo įvesta ES 2012 sausio 1 dieną, buvo pakeista 14 metais dėl e, priežasčių susijusi su konkurencijos iškraipimų, taigi e, Tas atšaukimas yra reikalingas tarptautinėje priekyboje, siekiant užtikrinti, kad Europos bendrovės neprarastų savo konkurencingumą arba nepatektų į nepalankę padėtį, o tikslas yra e, dar padidintas išlygas. Aišku, vyko diskusijas nacionaliniu lygmeniu 2016 metais ir aviacijos organizacijų bendroje asamblėje teigia, kad jie norėjo užtikrinti, kad pagrindinės tarptinės emisijos turėtų būti stabilizuotos 2020 e, lygmenių. Ir jie taip pat norėjo taikyti rinkos mechanizmą nuo 20 metų. Remiant šitą sistemą, jį vadinasi Kozija, Carbon Offsetting Reduction Scheme in International Aviation, Kozija su antrumpa. Taigi, remiant šitą sistemą, komisija pateikė savo pasiūlymus siekiant užtikrinti, kad sumažinta taikymo sritis, kuri e, galioja nuo 17 metų, kad jį vėl būtų išplėsta, taigi nekomercinių e, oro bendrovių, e, oros bendrovės ir taip pat turėtų būti jų sektorius išplėstas, kadangi jų išmetimai yra labai dideli Taip pat tarptautinio masto įvykiai, apie kuriuos reikia informuoti, yra dar kitas punktas. Deleguoti į teisės aktai. Mes pasisakome už juos ir deleguoti į teisės aktai. E, mes jiems pritarsime. Lėninis sumažinimo faktorius, tai būtų 174 mes e, turim labai mažai galimybių. Pasiūlymas yra patiktas e, sekretariatu ir e, šios savaitės pabaigoje iki birželio pirmą dieną, vidur, pirmas dienas vidurdienis yra terminas, iki kada galima pateik, pasiūlyti pakeitimus. Liepos 11 diena bus galutinė dokumento versija pateikta, tačiau komisija pateikė keletą pasiūlymų, pakeitimų pasiūlymų. Tai yra Europos teisingumo teismas neseniai nu- priėmė sprendimą, kad trečiųjų šalių skrydžių įtraukimas e, E, e, e, oro uostas nepažydžia tarptautinių tarptautinės teisės, bet sukelia mm, esminius konfliktus tarp Rusijos ir Junktinių valstybių. Tai siūlome tai išbraukti. Kitas svarbus dalykas yra mano pasitikėjimas tarptautiniais pasi... sustarimais nėra toks stiprus kaip komisijos tikėjimas. Taigi aš manau, kad reikėtų įvesti pareigą kasmet teikti ataskaitas. Ir e, galbūt, e, na, komisija šiek tiek e, sumažins reikalavimus, bet vis dėlto reikia užtikrinti atitinkamą lygį, kaip pavyzdžiui, pateikti informaciją apie tyrimus arba poveikio vertinimą. Kaip sakiau, Kozi pradės galioti nuo 2021 metų ir Europinė sistema, kaip, mm, kaip šitos mm, du dalykus suderinti, ar juos galim suderinti ar ne. Taigi kol kas dėkoju ir tikiuosi, kad jis jau perskaitė dokumentą. Dėkoju, prašau, madam Demonte SND. Dėkoju, pirmininkė. Bendro pobūdžio pastaba, pradinė pastaba. Manau, labai svarbu čia įtraukti ir emisijų sektorių į aviacijos sektorių, kadangi tai nepaprastai svarbu. Pažiūrėkime, kaip didėja eismas šiais metais. Bendras padidėjimas siekia, na, bent jau dviženkti skaičių. Taigi reikia į tai atsižvelgti. Norėčiau padėkoti pranešėjų ir manau, kad komisijos numatytos priemonės yra labai ambicingos. 40 procentų kvota. Ir kaip tai yra susijęs su 19-90 lygmeniu, bet aišku, reikia būti ambicingiams, mes turime patvirtinti šitą tekstą kaip įmanoma greičiau. Manau, kad turėtume užtikrinti, jog galėsime laikytis įsipareigojimų ir atitikti ETS sistemą. Ir įtrauksime į aviacijos sektorių. Manau, kad viskas turi vykti greitai. Toliau dabartinė taikymo sritis turėtų būti išlaikyta. Tai yra, reikėtų apsiriboti tik tai vidiniais EEE e, e, skrydžiais nes kitu atveju čia įsikiša tarptautinė civilinės aviacijos organizacija. Jeigu kalbėsime šitą priemonę globaliu, globalia prasme, tai būtų gera mintis neminėti mm, ES e, sprendimų iki 2020. Mm, Čia reikėtų aiškumo dėl susitarimo ir reikėtų žinoti, kokie yra mūsų tarptautinių partnerių ketinimai, kurių mes šiuo metu nežinome. Svarbiausia, kad ES ir valstybės narės turėtų būti pasirengusios imtis mm, paskesnio vertinimo, tai yra po 2020 ir Europos parlamentas turi dirbti ir bendradarbiauti su Europos komisija labai glaudžiai, kad atsakytų į klausimus ir e, kiek tai susijęs su išmetimais, misijomis transporto srityje. Taigi, iš esmės, aš pritariu šitam pranešimui ir jau mūsų matytiems pakeitimams. Aišku, aš irgi pakeisiu pakeitimų pasiūlymus, siekiant užtikrinti, kad viskas pasidarytų aiškiau ir stengsime, kad dokumentas būtų patvirtintas kaip manoma aiškiau, kaip manoma greičiau. Pone Vyrink. Mm, dėkoju, labai diena visiems. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjui už nuomonės projektą. Sutinku su kalbėjusiais anksčiau, kurie sakė, kad pranešime yra labai gerų elementų ir gerai, kad jūs pabrėžėte, išiškinate aviacijos sektorių, siekiant užtikrinti, kad šitas sektorius konkurencingumas būtų, kaip manoma, didesnis. Sutinku su nurodytais teiminais ir taip pat IKAO irgi jos darbas labai svarbus. Reikėtų e, rasti pusiausvyrą tarp ekonomikos ir, ir ekologijos ir taip pat e, paskatų ir reglamentavimo. Tai yra padaryti, bet kai ko trūksta ir norėčiau, kad klaidos būtų ištaisytos kadangi aš esu iš Zanintemo ir žinau, kaip svarbu, kokie svarbus yra oro uostai vietos ir nacionaliniai ekonomikai. Dėl to sutinku, kad visuomet reikia rasti pusiausvyrą tarp ekologinių tikslų ir užtikrinti, kad būtų konkurencingumas, kad aviacijos sektorius būtų konkurencingas. Dėl to aš siūlau štai ką, kad pajamas, kurios yra gaunamos iš emisijų leidimų, iš, jos būtų investuotos į tyrimus. Ir manau, kad e, reikėtų tai skatinti. Aš manau, kad tai galėtų e, duoti ilgalaikę naudą visam sektoriai. Ir taip pat e, bus geras poveikis ir kovoje su klimatoje kaita. Taip pat reikia užtikrinti, kad viskas vyktų greitai, jeigu norime ir toliau ištikti pradininkų pionierių vaidmenyje, tai mes turėtume skatinti dirbti reikau ir kitus interesuotas šalis. Ir tikiuosi, kad mes pasieksime didelio mm, progreso dėlės pažangos su korsija planu, bet taip pat reikia užtikrinti, kad būtų skirta pakankamai laiko tom dėryboms, bet sprendimą reikia priimti dabar. Manau labai svarbu, kad turėtume ir planą B, jeigu kas, kad mes turėtume parengti tokį planą. Bet e, tikiuosi, kad dirbsime kartu su pranešėjais, šešėliniais pranešėjais. Ponas Dalandė, žalieji. Dėkuoju pirmininkė. Na, mes gyvename pasaulyje, kur labai svarbus e, klimatas, bet aviacijos emisijos didėja, tai nepriimtina. E, netgi pasirašius, pasirašius susitarimą ir žalieji siūlo štai ką, nuo 2021 ES turėtų įgyvendinti į bendros rinkos priemonę kursėje. 50 procentų emisijų turėtų būti. E, įskaičiuotas ten, kur yra gyventinamas nacionalinės priemonės. Turime svarstyti visą e, išmetimų, visą poveikį klimatui, o e, aviacijos sektorijoje poveikis klimatui keturis kartus didesnis negu kitose sektoriuose. Taigi svarbu ne vien tik tai CO2, bet bendras poveikis klimatui. Ir e, bent jau dviejų. E, jis turėtų būti taikomas. Ir aviacijoje turėtų būti taikomi tokie pat reikalavimai, kaip ir kitose sektoriuose, jos negali padidinti e, emisijų, dėl to mes sutinkame su komisijos pasiūlymui, kad turėtų būti pabrėžimas tas ninis mažinimo faktorius nuo 2021. Toliau dėl ETS ir nemokami nemokami, nemokamas lokacijas turėtų būti taikom, turėtų taikomas ir e, jeigu taip, tai kaina iš, kaina iš Stokholmo į Briuselį būtų vienas euras, o iš e, ir O jeigu būtų didesnės kainos, tai vis dėlto poveikis kainai bus nedidelis ir dėl to turėtų būti leidimų aukcionai. Ačiū pirmininkė. Clear remarks. Ačiū. Labai aiškus pasisakymas, ponas Likijotis. Guve. Ačiū pirmininkė. Mūsų frakcijai, Guve NGL frakcijai, svarbiausias tikslas yra mažinti emisijas dėl aviacijos veiklos. Mūsų tikslas yra saugoti aplinką, todėl turėjome taikyti, taikyti griežtas priemonės didžiausiams teršėjams, pavyzdžiui, tarptautiniams skrydžiams, o ne tik vidaus Europos skrydžiams. Reikėjo labai griežtai taikyti taisyklės, kad būtų mažinamos emisijos e, ir ES vidinėse skrydžiuose. yra nepriimtina, kad Europos Sąjunga būtų pasirengusi aukoti tokius tikslus kaip visuomenės veikata. Tai turi būti mūsų prioritetas. Todėl turime numatyti griežtus kriterijus. Nes ES turi prisidėti prie mechanizmo, pasaulinio mechanizmo sukūrimo bet tas tikslas turi būti ne, ne būtinai geras rinkos e, veikimas, bet e, tarnauti visuomeniai, atitikti visuomenės poreikius, apsaugoti žmonių sveikatą, apsaugoti aplinką ir veiksmingai prisidėti prie emisijų mažinimo. Taigi tokia yra GUE pozicija šio klausimo. Ačiū. Jeromiras nieko nesako. Pane Lorenz Graf, klimato skyriaus vadovė. Ačiū, ponė pirmininkė. Labas, laba diena visiems. Pirmiausia, noriu padėkoti ponui Langen už labai greitą nuomonės parengimą ir už bendrą pritarimą komisijos požiūriui išvirkštame šiame pasiūlyme. Ačiū ir kitiems už pasisakymus. Kaip žinote, komisijos pasiūlymas atitinka esamų teisės aktų e, įgaliojimus. IKAO asamblėjos rezoliucijos patvirtintos neseniai dėl Korsija. Tai yra pasaulinės rinkos priemonė, kuriam skiekiama kompensuoti emisijas tarptinėje aviacijoje virš 20 metų lygio. Mes nebūtinai siekiame tų tikslų, pradėdami darybas, bet nepaisant to, turiu pasakyti, tai yra labai sveikintinas rezultatas, sprendžiant klausimą dėl tarptautinės aviacijos emisijų pasauliniu mastu. Mes tuo džiaugiamės, ypač po Paryžiaus sustarimo, nes, kaip sakė daugelis, žvelgiant į didėjantį aviacijos aktyvumą ir didėjančias emisijas mums reikia daugiau ir iš aviacijos sektoriaus siekiant mažiau negu dviejų laipsnių tikslo. Ir rezoliucija patvirtinta praėjusiais metais buvo pats pirmasis žingsniais, bet kaip sakė daug kas, dar daug labai reikia nuveikti, kad korsija sistema veiktų iki 21 metų, kaip buvo suplanuota. Ir aš norėčiau paminėti du konkrečius aspektus Pirmiausia, turime sutarti dėl to, ką mes laikysime taisyklių rinkinių sistemos gyvendinimui. Tai, tai būtų taisyklės labai svarbiais sistemos aspektais susijusiais su skaidrumu, apskaita, kompensacijų kokybė ir taip toliau. Dėl viso to šiuo metu deramas į KAO organizaciją ir mes, aišku, ten dalyvaujame ir viską sekame labai atidžiai, nes šie elementai labai svarbus schemos e, integralumui ir veikimui. Na ir kai tai bus pasiekta, tuos dalykus reikės įgyvendinti e, šalims dalyvaujančioms sustarime. Tai stebina taip pat labai atidžiai. Tai iš esmės komisijos pasiūlymas tai į šį kontekstą atsižvelgia. Na ir tam, kad būtų palengvintos vykstančios darymos, išplečiamas e, dabar, ribotas taikymo, dabar ribota taikymos rytis. Iš esmės mes nusprendėme laikytis tokio paties požiūrio kaip ir iki asamblėjos, asamblėjos praėjusiais metais. O antra, kas yra labai svarbus pasiūlymo elementas, numatome peržiūrą, kai bus aiškiau, kaip korsėja sistema bus įgyvendinima IKAO organizacijos ir trečių šalių partnerių. Kai kurie, kai kurie pagrindiniai aspektai komisijos pasiūlyme, ką jūs pirmininkė minėjote pradžioje, yra tai, kad turime dirbti labai greitai ir patvirtinti šį pasiūlymą e, skubiai, bet kokiu būdu, bet kokiu atveju iki metų pabaigos, kad būtų, mes norėsime palengvinti darybas tarp jūsų ir tarybos, kad tai padarytume, nes Kitaip, kaip žinote, mes automatiškai grįžtame prie pilnos taikymos ryties, tai yra atimtume visus tarptautinius skrydžius. Antra, svarbu, kad dabartinė išlyga kartu su peržiūra leidžia ES tinkamai valdyti situaciją, kuri atsiras ateityje, pirmiausia, palengvinti e, į pokyčius tarptautiniu mastu ir pradėti ETS peržiūrą, įskaitant ir tai, ką daryti su tuo daryti bendroje ekonominėje erdvėje. Aišku, mes labai vertiname šią peržiūrą, turime ją gerai pasiruošti, tinkamai įvertinti situaciją į KAO. Nu, ir žvelgti į tai, ko reikia Europos Sąjungoje. Aviacijos įnašo prasme prie klimato, į klimato tikslų sėkimą. Taigi turime būti nuoseklus. Na, žinoma, mes tai ir darysime savo laiku, kai bus aiškiau, kokia situacija į kalą yra, kaip sakiau. Bet aš manau, kad nereikia užbėgti už akių to rezultato vertinimui. Galime pa, turime palikti visas galimybės dar atviras, nes reikės vertinti įvairiausias tas galimybės. Tai tiek e, iš mano pusės šioje pirmoje diskusijoje. Dėkuoju visiems. Ačiū. Sako pirmininkas. Ir paskutinės pastabos e, žodis kolegai Langen. Ačiū. Pirmiausia, noriu padėkoti kolegoms ir komisijai už jų pritarimą mano pasiūlymams. Ir antra, nors CO2 emisijos padidėjo aviacijos sektorėje nuo 90-ųjų metų, tačiau transporto, oro transporto srautas trigubai išaugo, ypač tarp Europos ir Azijos. Bet dėl to, kad naudojame kitus e, sprendimus, tai yra kiti varikliai. E, tas padidėjimas CO2 nebuvo labai didelis, tačiau jis yra svarbus. Pamenu, kai įvedėme ETS sistemą nuo pat pradžių, tai nebuvo labai sėkmingas projektas Nes buvo siūlomos ir kitokios priemonės. Jeigu tai būtų vien tik tai emisijų sistema, viskas būtų buvę e, lengviau. Mes labai ir kontravenciškai kovojame, kad ir aviacija būtų įtraukta į šį mechanizmą, bet dėl to buvo labai smarkiai iškreipyta konkurencija. Jeigu to nedarysite tarptautiniu mastu, tai taip ir bus. O šiuo metu svarbiausias aspektas yra tarptautinis lygmuo. Ir komisija bando dėrėtis dėl bendros, harmonizuotos tarptautinės sistemos. Na, nu, kai kalbėsime apie klimato tikslus, kam komisijai prireikė dar šešių mėnesių po tarptautinės konferencijos vykusios 16 metų spalio 6 dieną. Ir gruodžio 31 dieną tas sprendimas baigė galioti. Na, kaip ten bebūtų, džiaugiuosi, kad įvyko ši diskusija ir dabar lauksiu kolegų pakeitimą. Ačiū. Ačiū visiems. Šešėliams pranešėjams, pranešėjai, komisijai. Terminas pakeitimams yra Birželio pirmą dieną 2017 metai. Po trijų dienų liko trys dienos. Taigi nedaug. Ačiū. Toliau kitas mūsų diskusijos klausimas. Į Tremisiją, į Derek biurą Rygoje, Latvijoje, balandžio 20-21 diena. Informacija apie misiją. Klipą Įtrio e komitetas pasimtė trijų asmenų delegaciją į Rygą, į Berek e, biurą, tai yra agentūra, pasirūpinanti elektroninėmis komunikacijomis. O įtrė dirba su komisijos pusimu dėl BEREK, pranešėjas yra ponas Tašanovskis. Ir laimė jis yra čia. Taigi, prašau dabar jūsų papasakoti apie jūsų delegacijos vizitą Latvijoje. Ačiū pirmininkė. Ačiū Ježi. Jaučiuosi šiek tiek vienišas čia. Todėl trumpai pristatysiu savo požiūrį. Vizitas buvo suplanuotos tinkamu metu, nes mes kaip tik šiuo metu rengiame teisė, kurios pranešimą apie BEREK. Mūsų delegacijoje buvo trys mūsų komiteto nariai, pranešėjas ir du šešėliniai pranešėjai. Taigi ir laikas parinktas buvo labai geras. Pirmiausia, Noriu labai padėkoti už labai profesionalę organizaciją kelionės. Ypač padėjo ponas Rupert, Rupert Wilkinson. Turėjome tik tai dvi dienas, bet sužinojome viską, ką mums reikėjo sužinoti. Visus svarbiausius dalykus. Manau, kad kolegos, kurių dėja čia nėra, man pritartų. Mums susidarė įspūdis, kad Berek biuras yra tikrai aukšto profesionalaus lygio. Biuras, aišku, yra nedidelis. Mm, darbuotojų skaičiaus prasme, bet jų darbas yra labai sudėtingans, e, ateityje jo svarba auks. Jie yra tikrai profesionalai. Svarbiausia buvo tai, kad sužinojome, kaip viduje veikia Berako biuras. Jie savo darbą pristatė labai aukštų lygių. Sustikome su Berg pirmininku Sebastianu Sarijano ir busimuoju pirmininku Palo Nungel, kuris, kurie mums e, pristatė Berek požiūrį. Tai buvo mums labai svarbu. Ponas Laslo Ignats, kuris yra e, biuro Rygoje direktorius e, mums pateikė informaciją iš pirmų lūpų. Diskusija buvo apie e, rengiamą teisės aktą, dėl kurio tikriausiai bus balsuojama ar birželio, ar liepos mėnesį. Taigi, ką mes žinome, yra BEREK ir BEREK biuras. BEREK dirba puikiu, puikiai. Vienas didžiausių pasiekimų buvo sukurti balsavimo sistemą, kaip primami sudėtingi BEREK sprendimai. kuomet e, nacionalinės reguliavimo institucijos gali užtikrinti maksimalų neutralumą. Mums e, kilo daug klausimų. apie tą ateities koncepciją, kuri dabar įgavusi komisijos pasiūlymo formą. Ir mes sužinojame, kad dvigubą darybų sistema veikia gerai. E, yra nepriklausoma ir čia nieko keisti nereikia. Nes tai gali turėti neįgiamą poveikį nacionalinių reguliuotojų sprendimų prieimimo procesui. Aš, kaip pranešėjas, puikiai suprantu, kad turime čia labai profesionalią organizaciją. Ir manau, kad nereikia nieko daryti, kas galėtų neigiamai paveiktų jų darbą. Taigi, kaip sakiau, vizitas vyko pačiu laiku sužinome labai svarbios informacijos, kurią panaudosime ir rengdami esamą teisės aktą. Na, jūsų trejetas, ponas Karinš ir ponia Kril ir jūs dalyvaujate šioje misijoje ir sakėte, kad labai reikia atsargiai reguliuoti šios, šio biuro darbą, nes tai yra uh, organizacija, kuri veikia gerai ir reikia pataisyti tuos reikalus, kurios reikia, bet nieko nesugadinti. Tai bus labai svarbu ateityje. Labai ačiū Jums už pasisakymą, už Jūsų nuomonę, kad išvyka buvo įdomi ir gera. Sveikiname Jūs dabar kitas klausimas yra įtrė misija į Vokietiją ir Lenkiją. Pana Kudrycka, pana Kabezon Ruiz, pana Vyrink, pana Matijas ir vienas vyras, kolega Dalundė, vyko iš šio vizito. Ir <clears throat> Dabar turime čia ponę Kavizon Ruiz. Gal galėtumėte keletą žodžių tarti apie jūsų kelionę į Vokietiją ir Lenkiją? Muchas gracias, señor presidente. Eh, muy breve. ¿no? En primer lugar, como sabéis, mañana se vota el informe. Ačiū pirmininkė, kalbėsiu trumpai. Rytoj balsuosime dėl vieno pranešimo ir Ir turiu pasakyti, kad organizuota komandiruotė tikrai buvo naudinga rengiant tą pranešimą. Mes vykome į Berliną, ten susipažinome su JTI funkcionavimu, taip pat PPP funkcionavimu, tai yra didžiuliai konsorciumai. Tada vykome ir į Lenkiją. Kaip jau minėjau, pirmoji kelionės dalis buvo Vokietijoje. E, Rolls Royce yra viena pagrindinių e, e, orlaivių variklių gamintojų. Tai yra susiję ir su Klinska, išvaraus dangaus iniciatyva, taip pat CO2 emisijų klausimų šiame sektoriuje apsilankėme ir um, Bombardier Transportation įmonėje. Jie yra pirmaujantį įmonę geležinkelių technologijose, jie taip pat įsisteigė Berlyne, dirba 60 šalių. Ir tikrai ten buvo daug aktualių mūsų pranešimų temų aptarta. Buvo kalbėta apie gamybinius procesus, taip pat apie privačias, e, e, privačiasias investicijas, mažas bei vidutinės įmonės, jų įsitraukimą į procesą, taip pat dalyvavimą Clean Sky, švaraus dangaus programoje. pat yra kuriami aukštos rizikos projektai, produktai atsiprašau ir kalbėta taip pat apie nacionalinių programų gyvendimą, privatų, privatų, privataus sektoriaus įsitraukimą į tas programas. Kalbėta ir apie Klinskai 3 programą, po to vykome į Lenkiją. Lankėmės medicin, medicinos universitete, ten vyko du susitikimai. Pirmasis e, buvo skirtas susitikimui su mokslinio tyrimų ir inovacijų srities atstovais, taip pat buvo daug įvairių pristatymų pateikta. Kalbėti apie vieną didžiausių su sveikatos rytimi susijusių iniciatyvų pasaulyje. Kalbėti apie sveikatos apsaugos sistemų tvarumą, sveiką gyvensiną. Per antrąjį sustikimą buvo paliesti kiti klausimai. Ir tai buvo taip pat itin naudinga, buvo kalbėta apie tam tikrus dalyvavimus susijusius sunkumus. Kalbėta apie tai, kad dalyvavimas H2020 programuose tikrai nėra intensyvus. Taip pat susitikome ir su Lenkijos universitetų rektorių konferencijos atstovais. Jie kalbėjo apie e, programos sudėtingumus ir nepaisant to, kad programa buvo patobulinta, dar išliko nemažai biurokratinių kliučių. Daug dėmesio buvo skirta ir inovacijoms, paramos trūkumui. Buvo kalbėta ir apie tai, e, kad egzistuoja tokia stipri geografinė koncentracija ir kad būtų galima uh, šiek tiek praplėsti tas geografinės ribas. Kalbėtų ir apie dalyvavimą ekspertų grupėse. Tad buvo kalbėta apie tą pagrindų programą, dalyvavimą joje, galimybės prie jos prisijungti. Tokios buvo pagrindinės temos, kurias palėtėme. Ir turiu pasakyti, kad mums tai buvo itin naudingas vizitas. Nebejotinai visą tai bus įtraukta į rytoj pristatomą ataskaitą. Ačiū labai, poniai Kabezon Ruiz. Taip, jūs esate atsakinga už Horizontas 2020 pranešimą, laikotarpio vidurio pranešimo rengimą. Tad labai tikiuosi, kad šis vizitas buvo jums itin naudingas, naudingas ir kitiems kolegoms šešėliniams pranešėjams. Tas pats galioja ir ponui e, Tošinovskis yra atsakingas už naująjį BERIK reglamentą ir tikiuosi, kad tas vizitas e, Latvijoje buvo naudingas. Noriu nu, tai kolegos darbą tęsime. 9 ryto sustiks koordinatoriai, 10 val. pradėsime balsavimus įtrė komitete. Tad su dauguma jūsų sustiksime 10 val. ryto. Ačiū.